ponai, gerbiamos ponios, žvelgiu į laikrodį, matau, kad jau tikrai reikėtų pradėti darbą, jeigu norime išnagrinėti šios dienos klausimus. Nėra salėje tiek narių, kiek norėtųsi, bet aš tikiuosi, kad kai kurie kolegos dar prie mūsų prisijung šiek tiek vėliau. Na, tikrai nereikėtų vis dėlto bausti tų žmonių, kurie laiku atėjo į posėdį. Taigi patvirtinkime darbo atvarkę. Beje, dar noriu atkreipti jūsų dėmesį iš tai, ką rytoj 10 valandą prasidės balsavimas, o ne pusė 11. Toliau aštuntas klausimas. Kolegė Geringer prašė šį klausimą aptarti kartu svarstant ir e, debesų kompiuterijos klausimą rytoj po pietų. Taigi, iš karto po ponio, pono Baldasar klausimo nuomonės ir svarsysime tą klausimą. Dėl kolegos Baltasarė nuomonės klaidinanti reklama bus jis bus svarstamas rytoj, trečią valandą. Toliau penktas e, klausimas dėl užimtumo teisės bus svarstama šiandien po septinto klausimo. Dėl 13 klausimo papildomų klausimų mes turime apsispręsti, e, ką skirsime dėl teisėjų rinkimų pagal 255 straipsnį. Tai nuspręsime rytoj po 25 straipsnio. Ar kas nors turėtų pastabų dėl darbo tvarkės? Panašu, kad ne, taigi skelbiu, kad yra patvirtinta. Dabar pirmininko pranešimai. Visų pirma, noriu kai ką pasveikinti su gimtadieniu. Viena e, Aleks Kys, kolegė iš sekretariatos, švenčia gimtadienį, taip pat ir Angelika Klemens švenčia gimtadienį, taigi tikrai labai smagu, kad jūs galite praleisti savo gimtadienį šiandien jūri komiteto posėdėje. Toliau, koordinatorių posėdžio rezultatai. Buvo kalbėta apie nuolatinius uh, pranešėjus, kolegę Karin, taip pat kolegę Lichtenberger, ponas Peroni dėl kodifikacijos, dėl deleguotų aktų, e, kolega Mastalka. Kolega Sajar taip pat um, teiks pranešimą pagal 290 sutarties straipsnį. Toliau kolega Rapkai, jis irgi bus pranešėjas dėl um, konkurencingumo teisės skundų. E, ekonomikos reikalų komitetas mūsų paprašė pateikti savo nuomonę. Dar norėčiau pasakyti, kad rytoj 12 valandą vyks bendras komitetas su moterų reikalų komitetu. Taip pat noriu pasakyti, kad dėl Stokholmo programos vyks Jūri, Lybė ir Afko bendras posėdis. Rytoj po bendro posėdžio su FAM susitiksime Josef Antal pastate ir darbas prasidės trečią valandą. Na, o trečiadienį, Liepos 10 dieną, įvyks bendras seminaras su nacionaliniais parlamentais dėl nacionalinių pardavimo teisių. Ir tikrai visus e, labai kviečiu dalyvauti tame seminare. Taigi tiek būtų pranešimų iš pirmininko pusės. Dabar perinu prie posėdžio protokolo. Jums yra patiktas protokolas iki šio posėdžio pabaigos. Jeigu nebus patikta jokių prieštaravimų, tuomet šis protokolas bus laikomas patvirtintu. Dabar galime eiti prie ketvirto darbo tvarkės klausimo. Tai yra lyginamojo tyrimo dėl surogatinės motinystės tvarkos ES valstybėse narėse pristatymas. Kas atliks pristatymą? Pane Nagič ir ponas Papadopolų. Taigi, norėčiau pasakyti, kad Tikrai verta jiems abiems padėkoti, nes per pastaruosius metus jie tikrai daug dirba, jie rengia mokslinius tyrimus, taigi tikrai esu labai dėkinga su šią veiklą. Taip pat linkiu jiems e, sėkmės e, imantis naujų darbų. Na, nežinau, kas iš jūsų abiejų pradės. Pane Nagič, prašom. Nein. Okay. Là bon, Bonjour à tous. Donc... Visiems laba diena. Labai trumpai pristatysiu studijos lyginamosios teisės išvadas e, dėl surogatinės motinystės įvairiose valstybėse narėse. Tai yra ta studija, kurią mes pateiksime dviese, Klermazo ir aš. Studiją atliko grupė mokslininkų iš įvairių šalių. Ir kadangi laiko yra nedaug, norėčiau tiesiog parodyti porą skaidruolių, kurias norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Čia matote žemėlapį šalių, e, kur mes atlikom tyrimą ir iš kurių matyti teisėkuros būklė mūsų aptariamos rytyje. Ar girdite mane, klausė kalbėtoja. Dėl surogatės motinystės daugelis e, šalių yra prieėmę įstatymus e, draudžiančių surogatinę motinystę, kitos šalis ją draudžia tik surogatinę motinystę su e, pasipelnimo tikslais, tačiau norėčiau atkreipti sudėmėsi dėmesį į tas šalis pažymėtas kvadratėliais žalias ar žalias ir rudas, nes tai yra tos šalis, kurios šiandien arba keičia savo teisės aktus, arba kurios jau juos yra pakeitusios ir kurios priima poziciją palankę surogatiniai motinystiai. Šiandien jūs matote, tokių šalių yra šešios, sen, e, penkios tiksliau pastaisu kalbėtoje. Saudijoje norėjome parodyti, kad teisės aktai yra labai įvairūs ir net tose šalise, kurios priėmė e, teisės aktus palankius surrogatiniai motinystėje, egzistuoja dviejopo tipo organizacija, labai schematiškai kalbant. Yra tokių šalių, kurias domina nuo pat pradžių surrogatinė motinystė, tai yra jos surengia uh, visą reikiamą procesą, yra atliekami tyrimai medicininiai ir paskui galiausiai baigėsi viskas tėvystės teisės sutvarkymu ir yra e, tokių šalių, kurios ex ante rūpinasi surikatinę motinystę. Pavyzdžiui, Graikijoje ir Belgijoje E, jau yra tokių teisės aktų projektų, Olandijoje regis irgi linkstama į tą pačią pusę. Ir yra kitokių šalių, kurios turi labai skirtingus teisės aktus, net jeigu jie yra palankus surogatiniai motinystė, nes ten kalbama tik apie tėvystės teisų perdavimą tada, kai vaikas jau būna gimęs, pagimdytas surogatinės mamos. Ir tokia šalis yra Jungtinė karalystė. Tai štai, visą tai jums rodo, kokie skirtingi yra teisės aktai ar kaip skiriasi taisyklės. E, nes vienur, kaip jau sakiau, surogatinė motinystė pritariama, kitur ne, bet netgi ten, kur pritariama teisės aktai, nėra tokie patys. Mes matėme žemėlapį, kur buvo pristatytos įvairios sistemos. E, jeigu valstybės narės ketina leisti ar uždrausti surogatinę motinystę. Čia reikia atskirti du mechanizmus. Pirmasis būtų ex ante mechanizmas. E, jo veikla pradedama dar e, iki vaiko gimimo ir paskui egzistuoja ex post mechanizmai. Tai yra tas mechanizmas, kuris pradeda veikti po kūdikio gimimo, kai dėl galimų institucijų, ES institucijų veiksmų. Reikia pasakyti, kad lei, šio, šio, šio veiksmo leidimas ar draudimas negali būti vykdomas Europos Sąjungos. E, čia kompetencija atitenka valstybei, kuri reaguos pagal savo kultūrinius papročius, tradicijas ir taip toliau ir panašiai. Kaip matėme, sistemos labai skirtingos ir šalis pati sprendžia, kas vienoje e, ar, ar kitoje šalyje bus daroma mūsų aptarimoje srityje. Negalima būtų net įsivaizduoti, kad šiandien ES įsikištų į surokatės motinystės rytį. Tačiau ir čia, norėčiau pasakyti kitą dalyką, galima įsivaizduoti tam tikrą judėjimą. Ir čia norėčiau paminėti laisvą ES piliečių judėjimą, nes tie piliečiai gali pasirinkti kokią nors surogatinės, kokią nors šalį, kur surogatinė motinystė leidžiama ir paskui gali grįžti į tą šalį, kur surogatimų tenystė draudžiama. Tokia situacija yra visiškai įsivaizduojama. Tokiu atveju galima būtų įsivaizduoti na, tam tikrą judėjimo laisvę, e, kuri būtų garantuota pacientams. Ir čia norėčiau paminėti direktyvą, apie kurios be abejo esate girdėję. Tai yra 2011 metų direktyva dėl laisvo pacientų judėjimo. Taip pat galime pasiremti laisvų steigimos ir judėjimo principų, nes gali būti taip, kad tas koks nors asmo, pažiūrėjau, prancūzas pasirinks e, išvykti į Graikiją tam, kad galėtų pasinaudoti Graikijos socialinės apsaugos sistema, ten galima atlikti surogatinės motinystės aktą, ten gauti kūdikį ir paskui grįžti į Prancūziją. Tokiu atveju būtų galima įsivaizduoti, galbūt e, kokius nors šios rytie ES e, veiksmus. Ir tokiu atveju, ir čia yra trečioji lūtė, reikėtų pagalvoti apie tai, kaip visas suinteresuotas pusės apsaugoti, kaip apsaugoti vaiką, kuris turi gimti arba gimė, kaip apsaugoti tėvus ir kaip apsaugoti e, surogatinę motiną. Ir čia mes turėtume pasiremti medicinos standartais ir pagrindinėmis teisėmis. Šiuo pagrindu ES gali rūpintis šiais dalykais. E, su sutarčių sudarimas, kuris padėtų gauti kūdikį, galėtų būti irgi tas rytis, kurią ES galėtų ypatingai pasidomėti. Tačiau čia turimas nepakankamas juridinis pagrindas, e, kad ES galėtų šias rytis įkišti. Ir kitas žemėlapis dabar. Mes e, stengiamės parodyti, kokios susiskaldžiusios yra šalis E, kalbant apie eksantį ir ekspos procedūrą. Ir čia, štai šiame žemėlapyje mes matome, kaip šalis ma bando e, įteisinti vaikus gimusius iš, iš surogatinės motinystės, kaip perdomos tėvystės teisės. Ir čia mes matome tam tikras tendencijas. E, remiamasi valstybių narių jurisprudencija ir stengiamasi vaikui pripažinti dviejopą e, tėvystę motinystę. Tendencija yra tokia, e, kad ieškoma išeičių kad vaikas būtų tinkamai apsaugotas ir kad turėtų reikiamą statusą. Norėčiau paminėti du pavyzdžius, nes jie tikrai labai įdomus. Pavyzdžiui, Austrija yra ta šalis, kur nėra e, tokių taisyklių susijusių su rogacinė motinystė. Bet 2011 buvo priimti Konstitucinio teismo du nutarimai, kurie leidžia pripažinti vaiką ir vienu atveju vaikas buvo gimęs Junktinėse valstijose, kitu atveju Ukrainoje ir teismas e, tuomet primė sprendimą, sakydamas, kad vaiko interesai čia yra svarbiausia, todėl būtina pripažinti jo tėvus, e, e, kurie jo nepagimdė, tikraisiais jo tėvais. Paskui matėme kitą pavyzdį, kad 2010 metais buvo priimtas teisės aktas, kai teko išspręsti problemą vaikų gimusių iš surogatinės motinystės ne Europos Sąjungoje. E, čia daugiausia, čia ne, nesileisiu detalės, nes daugeliu atveju čia buvo kalbama apie tos pačios lyties asmenų šeimas. Tai štai, e, apie detalės galėtume pakalbėti ir paskui, bet reikalas tas, kad visos šalis bandė ieškoti jurisdikcinių tam tikrų išeičių, sprendimų. E, kad vaikų teisės būtų apsaugotos. Taigi tokia tendencija yra dabar e, pasireiškinti. Čia mes matome štai ką. Nors netrodė, kad valstybės narės sutars dėl to, kaip būtų organizuojama surogatinė motinystė, vis dėlto atrodo, kad dauguma valstybių narių sutarė dėl to, kad svarbiausia yra apsaugoti gimusio vaiko interesus, numatant galimybę surogatinės motinos pagimtam vaikui būti tinkamai vaikintam kitoje šeimoje. ES čia turėtų ieškoti sprendimų, kaip išspręsti šią problemą, nes tenka apsaugoti vaikų interesus ir čia reikia rasti reikiamas priemonės tikslui pasiekti. Apsau... Ką reiškia apsaugoti vaikų interesus? Pirmiausia, pripažinti tėvystės ryšį tarp tų žmonių, kurie to vaiko norėjo ir to vaiko, kuris turėtų būti įvaikintas toje šeimoje. E, būtina taip pat vaikų suteikti pilietybę, kuri bus arba tos valstybės, kur vaikas gimė, arba ta e, pilietybė šalies, kurie gyvena tėvai, kurie norėjo šito kūdikio. Čia vėlgi ES veiksmai būtų įmanomi tik tada, jeigu atsirastų tam tikras judėjimas remiantis subsidiarumų principu, jeigu būtų įdomu iš vienos valstybės į kitą, jeigu vaikas gimė valstybėje, to, toje pačioje, kur gyvena ir surogatinė mama, ir šeima, kuri vaiko norėjo, tuomet ES čia įsikišti negali. Sprendimą turės priimti valstybė narė, kaip nuspręsti vaiko likimą ir kaip nustatyti tą tėvystės ryšį. Tačiau jeigu keliaujama iš vienos Europos valstybės į kitą, tai tuomet ES galėtų pasinaudoti savo kompetenciją ir čia tektų taikyti ES taisyklės. Pavyzdžiui, abipusio pripažinimo principas susijęs su vaiko pavardės pripažinimu, taip pat pripažinimas e, susijęs su pilietybė. E, visa, visi tie klausimai turėtų būti išspręsti. Visi šie klausimai turi juridinių pasiekmių, kurie išplaukia iš tos giminystės ir pilietybės suteikimo. Taigi e, čia tektų kalbėti apie imigracijos klausimą, apie tėvystės klausimus, apie pareigą vaikų rūpintis. Ir čia galėtume pagalvoti, kad ES teisė galėtų būti taikoma tada, jeigu ta šeima keliauja. Ir štai, pereikime dabar jau prie išvadų. Šioje srityje be abejo valstybių teisės aktai, kaip jau sakiau, yra labai skirtingi, tai vairovė yra didžiulė. Ir čia remiamasi pirmiausia valstybių narių kompetencija. Pagarba valstybių narių sume, suverenumui buvo tas dalykas, kurio peržengti uh, praktiškai neišeina, tačiau mes manome, kad galima rasti tam tikrą pusiausvyrą tarp valstybių narių kompetencijos ir e, asmenų judėjimo laisvės. Judėjimo laisvė yra kartu ir pozityvi, ir negatyvi integracija. Ir čia naudoju tuos e, terminus, tuos pačius, kurie naudojami bendrosios rinkos rytyje. Negatyvi integracija būtų štai kokia Paprastas judėjimo laisvo pripažinimas leidžia galiausiai kiekvienam piliečiui pasirinkti, e, kaip elgtis, galima išvengti vieno ar kito draudimo taikomo valstybėje narėje. E, pozityvi integracija būtų štai, kad ES galėtų nuspręsti šį klausimą nagrinėti, reguliuoti ir galėtų numatyti viso to proceso taisyklės, o netyliai pritarti tam, kas vyksta. Mes manome, kad reikėtų ko gero peržengti ES ribas, nes ta praktika, kurią mes išstudijavome, e, matome, kad dažnai peržengia ES valstybių sienas, vaikai gimsta kitose šalyse, tolimesnėse šalyse. Ir kaip jau sakiau, komentuodama antrąją skaidrę, iškyla problemų teisėjams, kurie turi rasti priemonių, kaip apsaugoti vaiko interesus. Jie turi pripažinti tą e, tėvystės ir motinystės ryšį e, tarp vaiko ir tėvų, tų tėvų, kurie to vaiko norėjo. Klausimas būtų toks, kaip pasirinkti. Ar prie to judėjimo prisidėti, kažkaip jį reguliuoti, ar e, būtų galima galbūt pasimokyti vieni kitiems iš teismo sprendimų, galbūt galima juos pripažinti. E, visi šie klausimai neišvengiamai iškyla. Kitaip tariant, kyla klausimas, kaip būtų galima geriau pripažinti teismų priimtus sprendimus susijusius su tėvystės ryšio nustatymu tarp vaiko ir, ir, ir tų tėvų, kurių šeimoje jis atsidūrė ir kurie jo norėjo. Na ir baigdama norėčiau pasakyti štai, ką būtina pabrėžti tarptautinės teisės normos šioje srityje. Ir pirmiausia, norėčiau paminėti Hagos konferencijos atliktus darbus. Mes matome, kad šis klausimas susijęs su surogatinė motiniste peržengia ES sienas. Dažnai girdime kalbant apie vaikus, kurie būna gauti Ukrainoje, Izraelyje, Jungtinėse valstijose. Tai yra tie vaikai, kurie paskui sugrįžta į europinę sistemą ir į europinę jurisdikciją. Būtent dėl to galbūt reikėtų žvelgti toliau ir iškelti klausimą dėl to, kaip ES galėtų dalyvauti tarptautinės teisės kūrime čia ir kaip galėtų dalyvauti Hagos konferencijos darbe. Be abejo, mūsų pranešimų studija tuo ir baigėsi, nes mes neturime siūlyti sprendimų, turime siūlyti sprendimus, ne vieną jų, kad jūs galėtume didesnę pasirinkimo galimybę ir nuspręstumėte, kaip ES galėtų veikti. Ir čia ES turi tris galimybės. Pirma, e, uždrausti, antra, leisti ir trečia, reguliuoti. ES galėtų pasirinkti ir dar vieną variantą - dalyvauti tarptautiniuose veiksmuose, kad būtų galima šį e, surogatinės motinystės mechanizmą tinkamai reguliuoti. Dėkoju. Labai ačiū už tokį įdomų pasakojimą. Tokia tikrai labai sudėtinga tema. Atliktas tyrimas apima beveik 400 puslapį, tikrai didžiulės apimties tyrimas. Nežinau, ar dar turėsime laiko klausimams pateikti, gal vėliau kažkada prie to galėsime grįžti. Nematau, kad kas nors dabar turėtų klausimų, taigi dėkoju ir manau, kad galime baigti svarstyti šį darbo atvarkės klausimą. Atsiprašau, nepamačiau vieno kolegos, žodis jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pabandysiu trumpai, kaip paprastai. Norėčiau šią temą pasakyti štai ką. Buvo teisingai paminėta, e, labai teisingai, kad šalis yra skirtingos, Bulgarija štai visai neseniai priėmė naujus teisės aktus dėl surogatinės motinystės. Jūsų pranešimas be abejo buvo labai suprantamas, labai detalus ir labai savalaikis. Čia yra daug vertingos informacijos, kuri, na, drįščiau manyti, ne visai tinka realybė. Pirmiausia, aš labai puikiai žinau šią temą. nes Bulgarijoje įstatymo projektas buvo pateiktas žmogaus, kuris priklausė tuo metu mano politiniai partijai. Tai buvo jauniausias, bet jauniausia Bulgarijos parlamento narė, ponė Galina Krūmova. Ji labai atidžiai ir, ir, ir sekė, kad tas teisės aktas būtų priimtas. Tai buvo labai drasus sprendimas, nes šalis nepritarė jam. Ji turėjo dirbti toje politinėje aplinkoje, kuri buvo tuo metu labai sleginti. Jūsų pranešime yra tam tikrų netikslumų. Yra pasakyta, kad e, Bulgarijoje draudžiama surogatinė motinystė. Tai nėra visai tiesa. Nesu šimtų procentų tikras, tačiau kiek žinau, nėra teisinio surogatinės motinystės draudimo. Tiesiog tai nėra leidžiama. Ir tiesiog galima tik netiesiogiai spręsti, kad tai yra draudžiama. Kitas dalykas, ką aš pasivyro štai kas. 2012 metų pabaigoje buvo sakoma daug atsakingos menų turėjo atsistatydinti ir tada Bulgarijos parlamentas. E, buvo pasakyti pranešime, kad daug kas atsistatydino ir klausimas liko nespręstas, bet tai irgi netiesa. 2012 metais Bulgarų ortodoksų bažnyčia padarė labai aišku pareiškimą prieš surugatinę motinystę. Politinė partija, kuriai ir aš priklausau kartu su ponia Krūmova, rėmėsi loginiais argumentais. Ir ponia Krūmo turėjo palikti tą partiją, kadangi pati mūsų politinė partija priklau, ir buvo glaučiai susijusi ryšiai su ortodoksų bažnyčia. Taigi, jau pirmo klau, svarstymo metu tas klausimas buvo nuslopintas, apie tai nebuvo netgi diskutuojama. Tai štai, Tokia yra situacija, žvelgiant iš teisinės perspektyvos. Skaičiau šį aktą. Na ir labai gerbiu šią mano, aš savo kolegę jauną moterį, kuri ėmėsi šios užduoties. Tačiau, sąžininkai kalbant, aš manau, kad įstatymo projektas nebuvo labai gerai parašytas. Tiksliau, prastokai parašytas buvo, buvo ten pakankamai spragų, dėl to ir nepavyko jo priimti. Jeigu toks tas teisės aktas būtų gyvenintas, jis nebūtų tinkamai veikęs. Jūs penktoje dalyje minite, kad egzistuoja tam tikrų terminologijos problemų. Na, iš tikrųjų, taip ir yra. Kai naujose teisės aktuose yra minimi terminologijos dalykai, tai gali labai pavojingai pakrypti. Na, dabar išvelgiant iš europinės perspektyvos ir to ir užbaigsiu savo pasisakymą. Aš manau, kad šis mūsų aptariamas klausimas yra glaudžiai susijęs su subdiarumu. E, tai, ką minėjo ekspertai, čia yra labai svarbu. Vykstant laisvam piliečių judėjimui, gali nutikti taip, kad kai kuriuose valstybėse narėse surrogatinė motinystė yra leidžiama. Bet problemų gali iškilti tokiai šeimai, kuri su surogatinės motinystės būdu gautų vaikų grįžta namo į savo šalį. Na, nemanau, kad tai yra ES kompetencijos rytis, tai čia turėtume taikyti tarptautinės teisės normas, turėtume remtis Hagos konferencijos klausimais. Galbūt reikėtų priimti netgi konvenciją tam tikrą kuris padėtų pagrindus ilgam teisės aktų harmonizavimo procesui. Ačiū. Ačiū. Na, aš supratau tai kaip tam tikrą pareiškimą, ne kaip klausimą. Norėjau labai greitai atsakyti. Dėkoju už pasisakymą. Kaip matėte iš skaidrių, mes nurodome, kad Bulgarija nepriklauso tokiai sistemai, kuri visiškai draustų surogatiniam motinystę. Toliau. Iš tiesų, judėjimo laisvė leidžia pervažiuoti iš vienos šalies į kitą, kitaip tariant, iš to šalies, kuri neleidžia surogatinės motinystė į tą, kuri leidžia. Ir e, Hagos konvencija nustato subsidiarumo principą, kuris turėtų būti taikomas, tačiau man atrodo, kad ES galėtų pasidomėti labai specifin, iš labai specifinio kampo tuo klausimu. Ir pavyzdžiui, labai neseniai buvo kelti E, civilinės teisės klausimai, būtent Europinės institucijos tuos klausimus svarstė. Mes matėme, kad šie klausimai yra tiesiogiai susijęs su judėjimo laisvė. Norėčiau pateikti vieną pavyzdį. Čia turiu galvoje visai nesenus sprendimus, kurie priėmė e, teisingumo teismas, kaip Steinkenstein ir kiti, kad ES gali e, domėtis šeimos teisę. Gut, vielen Dank. Kągi, labai ačiū. Dabar galime baigti svarstyti šį darbo tvarkės klausimą. Ačiū ekspertams. Eikime prie penkto ir šešto klausimų. Tai yra mini klausimas dėl prekinių ženklų. Turime čia pas mus daug ekspertų. Ponas Kampinos, daktaras Ernst iš Vokietijos Teisingumo reikalų ministerijos, taip pat ir ponia Susan Sifborg iš Švedijos patent ofiso, yra ponia Don Franklin ir ponas Jose Monteiro, jis yra e, iš L'Oreal. Visų pirma, suteiksiu žodį pranešėjai Vikstram, o paskui pradėsime mini klausimą. Prašom. Actually, I just wanted to tell you all that Tiesą sakant, aš tik norėjau pasakyti, kad tikrai labai džiaugiuosi, kad galėjome pas mus pakviesti tiek daug puikių pranešėjų. Taigi aš nesiplėsiu, iš karto norėčiau ir suteikti e, žodį ponui Antonijo Kampinos, kad jis išsakytų savo nuomonę. Herr Präsident Kampinos, bitte. Ponas Kampinos, prašom. Thank you, Mr. Chair. Dėkoju, pane pirmininkė. Gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai, aš buvo paprašytas pateikti savo nuomonę dėl dviejų reglamentų ir direktyvos, kurios pateikė Europos komisija e, dėl prekių ženklų paketo. Leiskite, taupant laiką, pasakyti trumpai kad dėl svarbiausių dalykų esančių tame pakete mes galime pasveikinti ir pasidžiaugti tuo pasiūlymu. Mes manome, kad stengiamasi e, numatyti e, gerą pusiausvyrą tarp perspektyvos matymo ir būtinybės kovoti su patirtimis prekiamis. Mes manome, kad bendrijos prekės ženklas E, yra ta, tas dalykas, kuris yra sveikintinas, čia viskas turėtų veikti gerai. Mm, suinteresuotos pusės turėtų tam pritarti. Pone pirmininkė, aš manau, kad tai turėtų būti pozityvus dalykas dėl keletų dalykų. Pirmiausia, kad tikslas yra toks, o būtent e, siekiama paspartinti procedūras to ženklo suteikimu ir taip pat e, stengiamasi plačiai panaudoti informacinės technologijos priemonės. E, ženklas e, suteikiamas po praėjus mėnesių laiko po to, kai buvo apmokėta ir paskui nuo prašymo per mėnesį prašymui suteikiamas tas prekė ženklas. Net tuo, pat, net tuo metu, kai jam suteikiamas tas ženklas. Taip pat egzistuoja tam tikras, tikra galimybė numatyti e, tam tikrus įvykius, kadangi paliekam laiko. Trečia, siūlymai paminėti reglamente. Direktyvoje yra išdėstyti šiek tiek plačiau ir direktyvoje reglamente e, egzistuoja tam tikras sistemų papildomumas. Ir čia taip pat E, atitinkamo biuro vaidmuo yra sustiprintas. Nacionalinės struktūros gali atšaukti prekė ženklo suteikimą dar iki teismų sprendimo prieimimo, jeigu toks reikalas iškiltų. Būtina numatyti bendratarbiavimo modelį tarp OHIM ir jungtinių e, ir, ir Europos Sąjungos, prašau, kad būtų galima tinkamai užtikrinti uh, E, tinkamą bendradarbiavimą. Būtina, kad atsirastų konvergencijos programa tarp prekė ženklo europinio vartojimo ir institucijų. E, bent pusė lėšų turėtų būti panaudota atlyginti nacionalinėms agentūroms, kurios nacionaliniu lygmeniu teikia paslaugas. Tai neturėtų būti tiesiog lėšų gražinimas valstybėms narėms, nes tai būtų ko gero ir teisiškai ne visai pagrįstas dalykas. E, taip pat yra susijusių, e, svarbių dalykų susijusių su išlaidomis. E, būtina išlaidas sumažinti, tai krizės laikų įmonėms labai aktualu. Tai numato ir tam tikrus pasikeitimus požiūrių paties rytyje. Prekių ženklų direktyva apima trijų klasių, trijų rūšių produktus, tūkstančius prekių ir produktų, uh, kurie pateks į rinką. E, e, išlaidos apima e, tik dalį prekių ir produktų. Europos komisija siūlo pas jūs reikimą signalą rinkoms. Monopolis turėtų būti apribotas tik labai ribotai sąrašui prekių ir produktų. Siūloma aplikantams pasirinkti tarp 65 tūkstančių produktų, kurie jau yra išversti ir egzistuoja visos, visomis ES kalbomis ir tuomet siūloma kreiptis į OHIM ir nacionalinius biurus. Tai yra vienas iš pozityvių elementų, ponė pirmininkė. Be abejo, visada yra ką gerinti, tačiau aš manau, kad ES institucijos bendradarbiaus tarp jų savyje ir tuo būdu bus galima sukurti reikiamą teisinę sistemą, kuri tarnaus ir pramoniai, ir piliečiams, atneždama jiems naudą. Pone pirmininkė, jūs ko gero pastebėjote, kad aš kalbėjau apie esminius to paketo elementus. Tačiau jeigu kalbėtume apie institucinius elementus, nepateiksiu savo nuomonės, atleiskite man už tai dėl tų naujų nuostatų. Na, kad dėl manęs paties norėčiau pasakyti štai ką. Būtina teisingai subalansuoti institucijų požiūrius ir išvengti galimų konfliktų, jeigu tokių galėtų iškilti. Norėčiau pateikti porą pastabų dėl metodo. Pirmoji pastaba būtų štai kokia, ponė pirmininkė. Kai dėl valdysenos e, komisijos siūlyme yra tokių elementų, kurie išplaukia iš Europos komisijos ir tarybos bendro dokumento dėl agentūrų. Norėčiau pasakyti, kad yra pasiūlytų pakeitimų, kurie siekia daugiau, negu buvo pasakyta bendroje deklaracijoje. Na ir galiausiai, ponė pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad bendroje deklaracijoje e, yra tokių dalykų, kurie nesispindi siūlyme. Antra pastaba būtų štai kokia. Bendra deklaracija apima nuostatas, kurios turėtų būti taikomos gal 40 agentūrų. Ir aš e, norėčiau pasakyti, kad kai kuriais specifiniais atvejais tai gali būti naudinga. Tarp šitų agentūrų e, OHIM yra viena iš jų, Tai nėra pati didžiausia agentūra išteklių požiūrių panašiai. Tačiau ta agentūra teikia tiesioginės paslaugas pramoniai, todėl būtina užtikrinti tinkamą jos finansavimą. E, nemanau, kad e, struktūros dydis turi sąlygoti kažkokias specifines palankesnės ar nepalankesnės nuostatas. Be abejo, kai kas e, turi būti gerinama. O labiau, kad audito rūmai mano, kad OHIM vadovai dirbo gerai, o jim dirbo gerai ir, ir viskas vyko sklandžiai. Ponios ir ponų Europos parlamento nariai, ponė pirmininkė, čia turėtų būti kalbama tik apie tai, e, ir turėtų būti laikomas svarbiausia tai, kas tarnauja vidaus rinkai ir įmonėms. E, ir aš Ir, ir norėčiau pasakyti, kad e, kai, kai, jeigu reikia išrinkti pirmininką tos institucijos ar jį pakeisti, tai tuomet reikės surasti kažkokį tvarų pavadinimą, nes tai irgi kainuoja. Šis teisės aktų paketas padės modeliuoti intelektinės nusavybės sritį Europoje ilgiems metams. Tuo būdu mes galėsime lengviau atlikti savo misiją. E, intelektinės nusavybės produktai yra svarbus ir darbo vietų kūrimui, ir, ir ekonomikos augimui. Iki šiol mumis buvo pasitikima. Mes buvome ir stebėsenos centras e, intelektinės nusavybės rytyje. Jūs taip pat mūsų prašėte sukurti duomenų bazę. Ir esame pasirengę imti svarbesnės, platesnės misijos. Jeigu manote, kad tai būtų reikalinga, dėkoju. Labai ačiū. Na, iš tikrųjų, jūsų agentūra yra tikrai labai puikiai Mes turime tikrai labai daug agentūrų ES, apie 40, aš apie pusę net ir nežinojau, tos pusė agentūrų ko gero galėtų iš viso pradingti ir niekas to net nepastebėtų, bet e, jūsų agentūra tikrai išsiskiria. Dabar suteikiu žodį ponui Ernst, prašom. Ačiū pirmininkė, na tikrai man viskas labai palengvėjo, nes tikrai galiu daug kam pritarti, kas buvo pasakyta. Gerbiami parlamento nariai, kaip e, Vokietijos teisingumo reikalų ministerijos atstovas tikrai labai džiaugiuosi jums galėdamas pristatyti Vokietijos federacinės vyriausybės nuomonę. Iš esmės, Vokietija yra suinteresuota vidaus rinkos skatinimu ir palankesnių sąlygų suteikimu e, įmonėms. Dėl to mes remiame tokį tikslą kaip ir tolimesnis prekinio ženklo teisės harmonizavimas Europoje. Tačiau iš pat pradžių norėčiau pasakyti štai ką e, CTM sistema ir OHIM Alikantėje e, visų e, nuomonė tikrai pasiteisino, sistema veikia. Ir dabar reikia tik tais pasistengti dar kai ką patobulinti, tačiau iš esmės visko keisti nereikia. Vienas dalykas yra labai svarbus. O būtent, kad būtų apsaugoti Europos įmonių interesai tam, kad jos galėtų pakankamai užpatentuoti bendrijų prekinių ženklų ir nacionalinių ženklų. Tai mums yra labai svarbu, tačiau komisijos pasiūlyme tai nepakankamai dar atsižvelgta. Šis elementas ir kai kurie kiti elementai e, yra priežastis, kodėl e, kol kas praktiškai visose valstybėse narėse buvo atmesti komisijos pasiūlymai. Ponės ir ponai, galbūt jūs sakysite, kad valstybės narės visą laiką turi kažkokių tai skundų. Tai yra įprasta, bet juk viskas nėra taip jau paprasta. Leiskite man pateikti asmeninę pastabą. Aš daugiau kaip 20 metų dirbu ministerijoje su ES teisės aktais, tačiau dar niekada nebuvau susidūręs, kad praktiškai visos valstybės narės taip vieningai atmestų komisijos pasiūlymą. Ir aš manau, kad čia nereikia apsiriboti vien tik tais vyriausybinėmis įstaigomis. Įstaigos kritiškai vertina komisijos pasiūlymą. Na, galbūt tik tais rinkliavų aspektas mums primtas, primtinas, bet kiti pasiūlymo aspektai neprimtini. Šiandien noriu Jums paminėti keletą esminių dalykų. CTM, o taip pat ir nacionalinis ženklas yra labai svarbus instrumentai, saugantis intelektinę nusavybę, ypač kalbant apie mažas bei vidutinės įmonės. Į tai turėtų būti žymiai geriau atsižvelgta ir reglamente, ir direktyvoje. Tai yra svarbiausias mano pasisakymo elementas ir e, toliau pasisakydamas aš prie to dar sugrįšiu. Antras punktas. Vairūs komisijos pasiūlymai dėl rinkliavų arba mokesčių sumažinimo komitologijos procedūroje, e, ES prekinio ženklo reglamento ir direktyvos peržiūra yra kol kas atskirti, bet visa tai turėtų būti aptariamas kaip vienas paketas. Trečia, e, pasiūlymas dėl mokesčių sumažinimo įmonėms yra patrauklus, tačiau valstybės narės tam nepritarė. Tai pažeidžia tarp institucinių susitarimą. Toliau, kalbant apie e, OHIM biudžeto perviršį. Čia iš tikrųjų reikėtų kalbėti apie mokesčių e, mažinimą, bet tai būtų galima padaryti diskusijų apie bendrą paketą pabaigoje. Dar vienas punktas, kaip kad siūlo komisija. Dėl tų mokesčių arba rinkliavų negalima spręsti deleguotais aktais, kaip kad siūlo komisija. Ketvirtas punktas Toks pasiūlymas, kad OHIM turėtų būti traktuojamas kaip įprastinė Europinė agentūra, mums yra nepriimtinas. Ypač mums nepatinka tai, kad OHIM biudžeto perviršis e, grįžtų į komisijos bendrą biudžetą. Tas perviršis atsiranda ne dėl to, kad komisija perveda per daug pinigų. Ne, tos lėšos atsiranda uh, surinkus mokesčius ir tai turi būti panaudoti, tie pinigai turėtų būti panaudoti ginant intelektinės nusavybės teisės. Leiskite pasakyti dar štai ką. Ypač mažoms bei vidutinėms įmonėms yra aktualūs prekinių ženklų klausimai. Užregistruojant CTM didelėms įmonėms palankiau įsitvirtinti ES vidaus rinkoje ir tas CTM – iš tikrųjų yra e, apsauginis instrumentas Europoje. Bet kalbant apie mažas bei vidutinės įmonės ir jos e, turėtų naudoti CTM, tai būtų prasminga. Bet kalbant apie tas įmonės, kurios dirba tik nacionalinėje rinkoje, tai joms e, CTM ko gero būtų pernelik ambicingas dalykas, nes CTM sukuria ne tik teisų, bet ir prievalių. CTM po to, kai yra užregistruotas. Turi būti ir saugomas. Kalbant apie mažas bei vidutinės įmonės, jos veikia tik nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu ir dėl to jos negali vykdyti visų reikalavimų. Registruodamos CTM, šios įmonės praranda savo a, apsauginės teisės Ir ypač kalbant apie vidutinės įmonės, tai jos tikrai gali patirti e, nuostolių, taip pat gali sumažėti ir jų konkurencingumas rinkoje. Mes manome, kad tam reikėtų užkirsti kelią. Mažos bei vidutinės įmonės yra e, svarbiausias mūsų ekonominių sistemų ramstis, jas reikia saugoti, o ne joms kenkti. Ką galėčiau, kokią išvadą galėčiau padaryti. Būtent kalbant apie mažas bei vidutinės įmonės, tai joms reikėtų sumažinti tuos mokesčius, kurie susiję su CTM. Ponės ir ponai, komisijos atstovai tikriausiai pasakys, kad nesupranta, kur kyla problema. Komisijos pasiūlymuose yra remiamasi tuo, kad ir toliau išliks nacionaliniai prekių ženklai. Tačiau dėja, ne viskas taip paprasta. Kai kurie pasiūlymai yra susiję su tuo, kad būtų visiškai harmonizuojama, harmonizuojami ir nacionaliniai prekių ženklai. Čia ypač turiu omeny pasiūlymą dėl direktyvos ketvirto straipsnio. Pagal šį straipsnį, registruojant ir nacionalinį ženklą, reikėtų patikrinti, ar ES E, e, ar kitose valstybėse narėse yra kokiu nors kliučių tokiam ženklui registruoti. Teisinė prasme tai yra ne tik nesisteminga, bet tai reiškia ir papildomas išlaidas nacionalinėms institucijoms. Aš manau, kad yra akivaizdu, kad tokiame kontekste dar reikia peržiūrėti pasiūlymą dėl direktyvos. Aš dabar norėčiau vardinti tik ketvirtą, penktą ir dešimtą straipsnius Plačiau pasisakyti galėsiu tolimesnėje diskusijoje. Ponios ir ponai, parlamento nariai, aš išsakiau šiek tiek kritikos ir man atrodo, kad daugelis valstybių narių tam pritarė. Vis dėlto mes esame tikrai pasirengę bendradarbiauti konstruktyviai ir ieškoti tinkamą sprendimą dėl tolimesnio sistemos vystimo, tam, kad būtų galima sukurti dar geriau funkcionuojančią ES vidaus rinką. Tai yra mūsų tikslas ir aš labai džiaugiuosi, kad mes galime siekti šio tikslo, palaikydami su jumis puikų ir konstruktyvų dialogą. Na ir aš dar kartą labai norėčiau padėkoti Jums už kvietimą į šį klausimą. Tikrai labai džiaugčiausi, jeigu E, šiandien darbas nepasibaigtų, bet tik prasidėtų diskutuojant. Ačiū už jūsų dėmesį. Labai ačiū ponai Ernst. Dabar suteiksiu žodį poniai Zuzana Sifpork. Ji yra iš Švedijos patentų biuro. Prašom. Chairman, I'm honored to be here today and I want to express my gratitude. Dėkoju, man labai didelė garbė čia dalyvauti. Ačiū parlamentui Taip pat ačiū Vikstrom. Prieš pradėdama norėčiau pasakyti, kad čia esu kaip e, Švedijos e, prekių ženklų generalinė direktorė. Ir e, labai džiaugiuosi galėdama čia oficialiai pasisakyti. Kaip Europinės sistemos organizatorė, aš galėčiau pasakyti, kad e, direktyva turėtų būti peržiūrėta ir ta dire, direktyva turėtų būti peržiūrima remintis 2011 metų pranešimu. Kodėl? Todėl, kad e, mums reikia priderinti teisės aktus atitinkamai e, keičianti situacijai. E, o ne keisti pačią sistemą. Taigi tikrai nėra labai skubu tą sistemą kažkaip tai perversti aukštinkojim, kadangi jinai ir taip gerai veikia. Man atrodo, kad e, tokiam darbui reikalingas laikas ir kad galėtumėm, kad galėtumėm ypatingai gerai išsianalizuoti visų pasiūlymų esmę. Vis tik tais komisijos pasiūlymas labai nukrypsta nuo dviejų pagrindinių principų komisija pateikdama siūlymą e, mums sudaro tokį įspūdį, kad politiniams klausimams skiria didesnę reikšmę negu e, Europos e, prekės ženklų naudotojams. Kitaip tariant, nacionalinės tarnybos atstovauja įmonės ir tikrai naudotojams tai tikrai neturės, tai turės neigiamos įtakos, o kitaip tariant mažoms įmonėms. Pavyzdžiui, Max Planck studija. Didžiulė dalis patentų dar registruojama nacionalinėse tarnybose o Flank institutas dirba tik tais su OHIM. Tačiau čia tarsi susisiekiantys indai. Jeigu viename yra atitinkamas lygis vandens, toks pats lygis yra ir kitame. Būtų labai gerai, jeigu būtų politika daug maž suvienodinta visur, tada būtų galima ir pasiūlymą kitaip skarstyti. Būtų gerai, jeigu komisija tarp teisų turėtojo, tarp OIM ir naudotojų e, e, visų požiūrį subalansuotų. Deja, nebuvo tinkamai atlikta e, vertinimo studija, komisija ta, kurią pateikė, yra neišsami. Vienos, vieno prekės ženklo turėtojas turi teisę ją, e, tą, tą ženklą naudoti, o kitos šalis tos e, to ženklo neturi teisės naudoti, nes tuomet atsirastų didžiulė sumaištis. Dėl apsaugos neturėtų kilti jokių klausimų, nebent kiltų kažkokia tai neišvengiamybė. Jeigu visose 28 valstybėse būtų vienodas įrankis, tai būtų labai gerai. Tačiau kaip dabar toms mažoms įmonėms E, galima sudaryti sąlygas, kad jos įsilietų Europos rinką ir patirtų per didelių nuostolių. E, ES prekių ženklas priimtas vienoje iš šalių eksoficijo e, turėtų e, su, sukels kaštų kažkokių tai ar kitai valstybei nariai. Ir Makso Planko siūlyme yra paminėtas šis klausimas. 50 procentų e, lėšų at, e, siekiant naudį ženklą turėtų padengti tas išlaidas, tačiau taip yra ne visada. Delegavimo galimybės siūlomas labai plačios, tai siūlo Europos komisija. Ir komisija turi užtikrinti, kad būtų nepažeista pusiausvyrą. Ir šiuo atveju, man atrodo, komisija savo užduoties netliko ir nesukūrė teisinio tvirto pagrindo e, E, e, prekių ženklo atnaujinimui, kai buvo numatyta 2010 metų susitarime. Dėl to aš abejoju, kiek sieks tie deleguoti į aktą, ar jie bus pakankamo masto. Prekių ženklų sistema yra būtina tam, kad galėtų išgyventi ES įmonės, didelės ir mažos, taigi tai yra svarbus ES. Ekonominė padėtis dabar iš tikrųjų pakankamai sudėtinga ir Manau, kad priimti teisės aktus, tokius detalius ir griežtus, e, gali būti pakankamai sudėtinga. Tad e, kreipiuosi Europos parlamentą ir kitas suinteresuotas pusės, prašom įsiklausyti į pareikštą kritiką ir padaryti iš to reikiamas išvadas. Ačiū. Labai ačiū. Toliau pana Don Franklin iš AIM, prašom. Ačiū, ponės ir ponai. Uh, Aš labai džiaugiuosi, kad mane pakvietėte į šios dienos posėdį. Esu prekinio ženklo komiteto AIM pirmininkė, tai yra Europos prekinio ženklo asociacijos komitetas ir mes atstovaujame apie 1800 įmonių 21 e, valstybė narėje. Tai yra ir vietinės įmonės, ir tarptautinės įmonės. Šiuose įmonėse yra gaminami produktai, kuriuos naudoja vartotojai kiekvieną dieną. Labai svarbu, kad vartotojai galėtų pasitikėti kokybę. Aš e, prieš šios dienos pasisakymą konsultavausi su įvairių vartotojų asociacijomis, nes norėjau užtikrinti, kad ir jie mano taip pat. Inovacijos augimas ir darbo vietų kūrimas - tai yra susijęs su intelektinės nusavybės teisėmis, taip pat ir prekiniais ženklais. Įmonės kuria E, naujus prekinius ženklus, kurie e, skatina konkurencingumą, palengvina vartotojams galimybės pasirinkti ir taip toliau. Labai svarbu, kad būtų sukurta ir tinkama sistema. CTM sistema tikrai e, sėkminga ir daug vartotojų išreiškia pritarimą tokiai sistemai, sakė, kad reikia siekti ir tolimesnės teisės ir procedūrų harmonizavimo ir užtikrinti, kad prekinių ženklų sistema tiek nacionaliniu, tiek europiniu lygmeniu atitiktų ateities tikslus. Visos įmonės, ar jos būtų dideli, dideli koncernai ar KMU, visoms joms reikia tikrumo, aiškumo, veiksmingumo ir mažesnės biurokratijos. Joms reikia e, kaštų prasme geresnių e, priemonių registruojant prekinius ženklus. Kalbant apie ES įmonės, tai CTM e, sukuria tikrai gerą sistemą, norint apsaugoti prekinius ženklus, tai yra papildoma sistema šalia nacionalinių sistemų. Taigi, visos įmonės e, turi turėti galimybę pasirinkti, ar jos nori registruoti prekinį ženklą europinių lygmenių ar nacionalinių lygmenių, atsižvelgdamos į savo poreikius visiems vartotojams turėtų būti užtikrinta, kad OHIM ir nacionaliniai biurai veiktų veiksmingai. Vartotojų įtraukimas į prekinių ženklų sistemų rengimą. Tai yra labai naudinga abiejoms pusėms sistema. Tokią sistemą turėtumėm skatinti, taip pat turėtumėm užtikrinti lankstumą. Na, o nacionaliniai biurai turėtų reaguoti į įmonių poreikius. Vartotojai sakė, kad reikia uh, kad prekinių ženklų sistema būtų tinkamai valdoma ir užtikrinta atitinkama kokybė. Prekiniai, prekinių ženklų savininkai moka mokesčius ir jie turėtų būti naudomi tik minėtais tikslais. Turi būti siekiama vartotojų tikslų ir turi būti teikiamos tinkamos paslaugos. Mes uh, Pritarėme komisijos pasiūlymui dėl geresnio bendradarbiavimo tarp OHIM ir nacionalinių biurų. Mes tikrai tikimės, kad bus užtikrinta ir atitinkama finansinė kokybė. Mes esame įsitikinę, kad reikėtų vengti biudžeto perviršio e, sumavimosi, kaupimosi. Ir mes galbūt galėtume pagalvoti apie atnaujinamą mokesčio uh, mažinimą. Tokio perviršio nereikėtų pervesti ES bendrą biudžetą, nes tai niekaip nepadės tobulinti prekinių ženklų sistemos. OHIM naudojasi ir observatorija. Ir tikrai turėtumėm nepamiršti, kokie turėtų būti vis dėlto pagrindiniai OHIM tikslai. Tai turėtų būti prekinių ženklų ir dizaino e, taikymas, registravimas ir atnaujinimas. Na, o kitos užduotis OHIM turėtų būti antrinės. Šiandien tikrai skiriasi e, prekinių ženklų sistemos e, atskirose valstybėse narėse. Kai kuriuose valstybėse narėse atliekamas iš ankstinis patikrinimas, kitose ne. Kai kuriuose valstybėse narėse tik tai į teismą kreipiantis galima atlikti tokius patikrinimus. Taigi reikia didesnio harmonizavimo tam, kad įmonė žinotų, ko tikėtis, kad, žino, kad jos žinotų, kaip veikia sistemos. Aš tikiuosi, kad komisijos pasiūlymai padės suformuoti bendrą nuoseklų požiūrį. Vis dėlto mes suprantame, kad galbūt dar reikės kažkiek tai laiko, kad būtų galima kažką pakeisti. Asociacija šiuo metu nagrinėja pasiūlymus, uh, jos atkreipia dėmesį tai, kas joms yra svarbiausia. Yra ir pasiūlymuose tokių formuluočių, kurias galbūt reikėtų patobulinti, siekiant išvengti nesusipratimo. Aš nekalbu visų vartotojų vardu. Aš jums pasiūlyčiau patiems pabendrauti su vartotojų asociacijoms. Mes visi norėtumėm, kad prekinių ženklų sistema kuo puikiausiai veiktų visų labai. Ačiū. Labai ačiū. Toliau ponas Jose Monteiro, prašom. Thank you very much. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Vikstrom. Ačiū, ponios ir pon, ponai Europos parlamento nariai. Aš savo pasisakymą norėčiau sutelkti prie trijų dalykų. Pirmiausia, dėl bylų, dėl kovos su padirbtomis prekiamis. Antra, e, pagrindas atsisakymui. Ir trečia, e, prekių ženklų registravimo aspekto. Pradėkime nuo pirmo dalyko - kova su padirbtomis prekiamis ir pažeidimo šioje srityje. Kaip jau, kaip sako stebėtojai ir, ir šios ryties specialistai, mes galime tik paremti komisijos siūlymų šioje srityje. Pirmiausia, tai turėtų užkirsti kelią padirbtų prekių importui, e, komerciniais tikslais patekti Europos Sąjungą. Mes žinome, kad dabar padirbtos prekės yra vežamos mažais kiekiais ir tai yra padirbinėtojų dabar mėgstamiausias būdas e, šitaip prekes pristatyti Europos Sąjungos rinką. Mes remiame naują taisyklę, e, pagal kurią egzistuotų taisyklės kovojančios su importu tokių prekių ir būtų užkitamas kelias tų prekių galimybėj patekti į rinką, būtų kovojama su e, paket, pakuočių ir, ir etikečių patekimų rinko. Kalbant apie prekių tranzitą, Būtina, kad būtų užkirstas kelias tokių prekių patekimų ES rinką. Visi žinome, kad Prancūzija, Vokietija ir Italija jau yra naudojamos tų padirbinėtojų kaip savotiški padirbtų prekių tranzito centrai. Ši žalinga praktika turi būti panaikinta, būtina parimti tokius teisės aktus, kad nebūtų toliau kenkiama legaliai veikiančioms įmonėms ir vartotojams. E, teisių turėtojai turėtų turėti teisę užprotestuoti prekių patekimui tokių į rinką e, ir, ir jos, jos, jie turėtų turėti tokią galimybę ir šis pasiūlymas yra gyvybiškai svarbus, kadangi naujame muitinės e, reglamente, kuris netrukus bus įgyvendintas, Mm, yra panaikinta gale muitiniai tikrinti padirbtas prekes, jeigu jos nėra skirtos ES rinkai. Senoji sistema daugybę metų veikia sklandžiai ir štai dabar įvyko neseni pasikeitimai. Tokios šalis, kaip pavyzdžiui Prancūzija, štai dabar paskelbė statistinius duomenis, kurie rodo, kad padirbtų prekių patekimas į rinką sumažėjo 40 procentų pernai, 2012-aisiais. Visą tai rodo, kad tai e, tos prekės neaptinkamos ir dėl to kenkiama vartotojams, verslo įmonėms ir visai ES ekonomikai. Dėl visų šių priežasčių mes remiame siūlymą, mes manome, kad jis yra nuoseklus ir atitinka ES įsipareigojimus kovoti su E, su, su padirbtų prekių patekimu ES rinką. E, ne, negalima būtų teikti, kad nuo to nenukenčia legalūs prekių pardavėjai. E, antrasis dalykas, kurį paminėti, yra pagrindas atsisakymui. Norėčiau pasakyti, kad europinis prekės ženklas funkcionuoja ne taip, kaip uh, nacionaliniai ženklai, kaip sako ir OHIM. Reikėtų atsižvelgti visas ES narių kalbas, kaip bus nagrinėjamas šis dokumentas. Ir reikėtų, kad europinis prekės ženklas būtų vienodo pobūdžio visur. Tačiau mes nesutinkame, kad visa našta būtų perkelta nacionalinių e, institucijų pečių, nagrinėjant tokius prekės ženklo prašymus. E, vartotojai ir profesionalai turi suvokti, koks yra tas prekių ženklas, kam jis reikalingas. E, čia komisijos siūlymas yra neproporcingas, bet nelik toli nueinantis ir neįgyvendintinas faktiškai. Ir manytume, kad tai gali trukdyti registracijos prekių ženklų procesų ES valstybėse narėse. Be to e, būtų Uh, at, uh, būtų uh, užkirstas kelias tokiems ženklams, kurie dar nėra pažįstami ES ir kitose valstybėse. Galiausiai specialistai ir ne tik vartotojai galėtų būti mūsų nuomonės. Būtina užtikrinti laisvą prekių ir paslaugų judėjimą visoje ES. Na ir galiausiai nuostatos regis prieštarauja dviejų nacionalinių prekių ženklų ir, europinės, e, ir europinio prekių ženklo egzistavimui kartu. Ir paskutinis dalykas būtų susijęs su prekių ženklais ar tuo, ir tuo, ką mes vadiname dvigubo identiteto testu. Priešingai negu pasakyta siūlyme, mes nemanome, kad ši nuostata e, atneš daugiau teisinio tikrumo. Faktiškai šis, šios nuostatus gali sukelti pakankamai sudėtingų situacijų, nes prieštaraujama yra 10 straipsnių trečiai daliai direktyvos prekė ženklo turėtojas gali užkirsti kelią trečiosiam šalims e, naudotis e, prekės ženklų, e, reklamuojant prekę ar produktą. Tačiau šis e, prekių ženklo naudojimas e, reklamos tikslais, net jeigu, neteisė, net jeigu tai yra neteisėta, gali ir nepakenkti nuostatoms susijusiams su prekės kilme. Taigi mes manome, kad vartotojai e, net, ne, pirkdami labai pigią prekę neturėtų tikėtis, kad pigus gučiai akiniai yra originalus produktas. Taigi būtina, kad nebūtų sumaišties. Buvo e, sprendžiama byla teisingumo teisme ir mūsų aptariamų atveju ir iš tikrųjų sunku patikėti, kad kaip nors yra pažeidžiama šiuo atveju nuorodos susijusių prekės kilmečių. Labai ačiū visiems už tai, kad kalbėjote taip trumpai ir į temą. Mus tikrai labai spaudžia laikas. Aš norėčiau dabar paprašyti pasisakyti komisijos vardu pona Kenich, o tada galėsite pateikti savo klausimus, prašom. Ačiū. Ponas pirmininkė, aš norėčiau padėkoti visiems e, pasisakiusiems už labai įdomus pranešimus. Aš norėčiau sureaguoti tik į vieną dalyką. Man atrodo, tai tikrai yra įdomus dalykas. Noriu labai aiškiai pasakyti, kad komisija nesutinka, jog šis pasiūlymas yra tarsi nukreiptas prieš mažas bei vidutinės įmonės Atvirkščiai, mūsų pasiūlymo tikslas yra štai, koks e, mažoms bei vidutinėms įmonėms turėtų būti labiau priim, e, e, prieinama prekės ženklo apsauga ir aš norėčiau Jums pateikti keletą pavyzdžių. Visų pirma, mes siūlome didesnę harmonizaciją siūlome harmonizuoti pagrindinius elementus nacionalinėje teisėje. Ir e, toks, e, tokio mūsų e, siūlymo adresatas nėra tas, kas eina į OHIM Alikantėje. Ne, mes kalbame apie tokias įmonės, kurios nori registruoti savo prekės ženklą dviejose ar trijose valstybėse narėse. Tai yra daugiau dažniausiai mažesnės įmonėms ir jiems, jiems reikia daugiau aiškumo apie nacionalinės taisyklės. Toliau, ką mes norime harmonizuoti europinių lygmenių? Tai yra galimybė pigiau ir sparčiau įgyvendinti prekė ženklo atšaukimo procedūras. Taigi, Vietoj to, kad įmonės turėtų kreiptis į teismą, mokėti advokatams, gaišti laiką, mes siūlome štai ką. Būtent mažos ir vidutinės įmonės gali pasinaudoti tokią spartesnę ir pigesnę procedūrą nacionaliniu lygmeniu, negu kad dabar yra valstybėse narėse. Na ir galiausiai mes siūlome nuo trijų klasių sistemos pereiti prie vienu, vienos klasės sistemos. Šio turiu omeny apie paraiškų teikimo sistemą. Taigi, mažos bei vidutinės įmonės gali teikti savo paraiškas ir iš tikrųjų sistema dabar žymiai labiau atitinkanti įmonių poreikius negu kad dabartinė. Taigi, tokia būtų labai svarbi pastaba iš mano pusės, na, o dabar su nekantrumu laukiu e, tolimesnės diskusijos abiejomis institucijomis. Ačiū. Ačiū ponui Kenich. Dabar žodis kolegiai Vikstrium, prašom. Thanks. Dėkoju. Ačiū visiems kvestiniams svečiams už jų pasisakymus. Pirmiausia, noriu kreiptis į visus jūsų. Jeigu turite kažkokių dalykų, kuris būtų labai svarbus dabartinėme reformų procese, prašom jums apie tai pasakyti. Jeigu ir norėčiau paklausti, ką jūs norėtumėt pamatyti komisijos siūlyme, ko komisija nepasiūlė, o būturius pasakyti. Na ir dabar dar vienas klausimas. Manau, kad visi sutarėme dėl to, kad reikalinga dviejų lygių sistema. E, reikalinga bendrijos prekių ženklų sistema ir nacionalinė sistema. Tos dvi sistemos greta viena kitos puikiai veikia, kartu egzistuodamos. Ir matome, kiek svarbu yra ir harmonizuoti tas nacionalinės sistemas, kiek tai reikia daryti. Norėčiau apie tai išgirsti jūsų nuomonę. Ir mažos ir vidutinės įmonės gali norėti turėti ne vieną e, prekės ženklą nacionalinį ir europinį. Kaip Jūs manote, ar dažnai įmonės pasitelkia tą daugelio prekių ženklų praktiką, ar ne? kokios pasitelkiamos nacionalinės taisyklės, ar jos įmonių nėra pernelik dėlė našta. Kaip žinote, pinigai yra svarbu, mes apie tai žinome. Ypač Europos parlamente apie tai yra kasdien kalbama. Norėčiau kreiptis į daktarą Ernst ir ponę Osivori. Ir norėčiau paklausti, kaip reikėtų su tuo perviršiu elgtis Na, suprantu, kodėl jūs manote, kad negerai būtų gražinti pinigus į ES biudžetą. Aš jūsų logiką suprantu, bet e, lygiai taip pat juk ir su nacionalinėmis sistemomis. Norėčiau paklausti, ar galite garantuoti, kad e, kad nacionalinių sistemų e, kompetitinkų struktūrų biudžeto perviršys negrįžta į valstybių narių biudžetą. Ar čia yra kažkokių dalykų, kur turėtume paminėti ar ne? Pono Kampinos norėčiau paklausyti apie bendradarbiavimo fondą ir privalomą ir neprivalomą bendradarbiavimą. Man atrodo, kad visi pritarė tam, kuris darbui, kuris buvo pasiektas bendradarbiavimo fond srityje bendradarbiavimas, būtinas bendradarbiavimas yra labai svarbus dalykas, nes kiekviena nacionalinė struktūra turėtų dalyvauti projektų rengime. Valstybės narės, girdėjau, neturėtų būti verčiamos tą daryti, na, nebent turėtų savo administracinius atstovus, kuriuos, kurie turėtų atsiskaityti dėl to, kokie projektai gyvendinami. Manau, kad šiandien sistema veikia, na ir dar vienas dalykas, Kaip Jums atrodo, kas pasikeis įsigalėjus komisijos siūlymų šioje srityje? Turiu ir dar daugiau klausimų, tiesiog pasiliksiu juos kitam kartui. Jeigu pamatysite, kaip sprunku pro duris, tai žinokite, kad turiu bėgti balsuoti į Libę komitetą penktą valandą. Vykstam. Ačiū, kolegė Vikstram tikrai siaubinga savaitė, tuo pačiu metu vyksta įvairių komitetų posėdžiai, vyksta balsavimai, tiek daug darbo prieš, šias, prieš atostogas, tikrai siaubinga savaitė. Ir e, aš e, suprantu, kad ko gero bus nemažai e, klausimų, bet gal dabar suteikime žodį ponui Kampinos, paskui kitiems mūsų svečiams. Ačiū, pirmininkė. Aš kalbėsiu labai glaustai, suprantu, kad laiko turime nedaug. Pane Vikstrom pateikė labai daug įdomių klausimų, aš pasitengsiu labai trumpai jos atsakyti. Taigi, kas yra svarbiausia, jūs to teiravotės? Aš visiškai pritariu ponui Kenich iš komisijos. Apie ką mes kalbame? Mes kalbame apie 600 tūkstančių, 700 tūkstančių paraiškų, kurios kiekvienais metais pateikiamos nacionalinių uh, lygmenių, o europinių lygmenių 110 tūkstančių. Taigi apie tokius skaičius mes kalbame kiekvienais metais. 700 tūkstančių ir 100 tūkstančių. Štai taip. Pirmininkė, jeigu jūs turėtumėte įmonę. Ir štai, aišku, čia yra ir įmonių atstovai, bet jeigu jūs nuspręs, jums reikėtų nuspręsti, ar pasirinkti nacionalinį prekių ženklą ar bendryjų prekių ženklą, tai manau, kad uh, Jūsų pasirinkimas būtų su kuo susijęs? Ar su teisės interpretacija, ar procedūromis, sistemomis? Mes esame vidaus rinkoje ir jūsų pasirinkimas turėtų būti štai koks. Jūs turėtumėt pasirinkti tokią sistemą, kuri geriausiai apsaugotų prekės ženklą, geriausiai atitiktų jūsų interesus. Ko dar trūksta? Kaip jau sakiau, komisija tikrai puikiai padirbėjo, bandydama užtikrinti e, subalansuotą požiūrį tarp labai praktinių sprendimų ir ambicingų sprendimų. Manau, kad komisija pasirinko teisingą požiūrį diskusijoms. Aš AIM dokumente pastebėjau labai įdomių dalykų. Tikrai Pasigilinkite į tą dokumentą, ten tikrai yra labai įdomių pasiūlymų, bet ko gero jie e, sukeltų dar tikrai nemažai diskusijų. Dabar apie pinigus pakalbėkime. Pone Vikstram, jūs teisi, sakydama, kad pinigai kalba. Pirmininkė, leiskite man pasakyti keletą dalykų. Visų pirma, aš manau, kad komisijos pasiūlymas yra subalansuotas, pasirinktas geras požiūris. Na, tikriausiai Jūs dar geriau esate susi, susi, susipažinę su komisijos pasiūlymu, bet aš pasakyčiau štai ką. Kai mes kalbame apie pajamas į biudžetą, apie perviršį, mes visų pirma turime pagalvoti apie tai, kiek yra išlaidų patiriame per metus, tas išlaidas reikia minusuoti. Antra, kaip kad ir ES observatorijos atveju, reikia atsižvelgti į tą veiklą, kuri iš tikrųjų yra vykdoma. Iš tikrųjų, galbūt mes galėtumėm ir daugiau darbų atlikti, negu kad taryba iš mūsų tikisi. Ponas Barnie paskelbė oficialiai, kad jis um, irgi norėtų atlikti kai kurių teisės aktų peržiūrą. Uh, Tai yra teisės aktai susijęs su geografinėmis nuorodomis. Įsivaizduokime, kad jūs e, e, bendraujate su Indija ar kitomis to regiono šalimis. Taigi, galbūt mes galėtumėm vykdyti dar ir kitokią e, veiklą. Taigi, yra tam tikras biudžeto perviršis, jis yra didelis. Pažiūrėkime, ką daro kitos intelektinės nusavybės rytyje dirbančios agentūros. Pirmininkė, jeigu pinigų lieka, tai man akivaizdu, kad jie turi būti sugražinti ES biudžetą. Tai yra Europos pinigai. Štai man e, iš dešinės sėdi kolegos, gal jie irgi dar pasakys savo nuomonę, bet man tai atrodo logiška. Taip galėčiau atsakyti ponios Vikstrom klausimą. Pažvelkime į tai, kas darosi JAV Jūs galite uh, savęs klausti, kiek lėšų mes galime pasilikti uh, biudžete. Ką tik aš rankomis parodžiau pirmininkė atsakymą. Toliau dėl komisijos pasiūlymo, man atrodo, kad jis tikrai yra puikiai subalansuotas. Galbūt mes skirtingai tekstą interpretuojame, bet štai tarp mūsų yra ir ponas Kioni, gal jis patikslins, Pirmininkė, mes bendradarbiaujame dėl 18 projektų pagal konvergencijos programą. Ir daugelis valstybių narių jau gavo išmokas už suteiktas paslaugas. Yra vykdoma pramonės sektoriaus stebėsena. Na ir komisijos pasiūlyme būtent į tai atsižvelgiama. Be abejo, dėl konkrečių formuluočių, kai kas yra susirūpinęs, aš negalėčiau kalbėti komisijos vardu, bet galbūt komisija tas formuluotės galėtų patikslinti. Bet manau, kad iš esmės komisijos požiūris yra tinkamas. Pirmininkė, baigdamas noriu pasakyti štai ką. Kadangi pane Vikström pateikė tokius klausimus, aš e, nesigilinsiu kitus dalykus, dėl kurių pats dar turiu abejonių. Ačiū. Ja, vielen Dank. E... Kągi labai ačiū. Sako panas Ernst, aš taip pat pabandysiu atsakyti panios Vikstriom klausimus. Jūs, gerbiama parlamentarė, teiravotės, kokios yra svarbiausios nuostatos direktyvoje. Aš manau, kad čia galima kalbėti ir apie teigiamus, ir apie neigiamus dalykus kokie yra patys geriausi pasiūlymai ir kokie pasiūlymai mūsų nuomonė tikrai prieštarauja dabartiniai sistemai. Aš pradėsiu nuo pastarojo aspekto, kas tikrai pažeidžia e, sistemą. Tai yra direktyvos ketvirtos straipsnio antroji dalis. Ten teigiama, kad registruojant nacionalinį prekės ženklą reikia atsižvelgti ir tai, ar yra kokiu nors kliučių prekės ženklų registruoti kitose valstybėse narėse. Tai tiesiog prieštarauja visai sistemai. Jeigu aš noriu kokį nors prekinį ženklą įregistruoti ponios Vikstriam šalyje, Švedijoje, tai, pavyzdžiui, man būtų visai neįdomu, ar tarkim Vokietijoje ar Portugalijoje yra kokiu nors kliučių tokiam prekių ženklui, prekio ženklui registruoti, bet situacija iš karto pasikeičia, kai kalbame apie bendryjų prekės ženklo uh, registravimą. Tuomet iš tikrųjų reikėtų orientuotis į visą ES teritoriją, ar joje nėra kokiu nors kliučių, tačiau nereikėtų tokių kliučių numatyti nacionaliniam prekės ženklui. Tai ne tik prieštarauja sistemai, bet tai sukelia ir papildomų kaštų. Įmonėms tai daugiau kainuoja, o taip pat ir nacionaliniai patentų biurai, prekinių ženklų biurai patiria daugiau išlaidų. Dėl dešimto straipsnio jis taip pat prieštarauja visai sistemai, ten kalbama apie kilmę, bet man atrodo, kad iš tikrųjų tai visiškai nėra suderinama su dabartinė sistema. Kokie yra teigiamai, teigiami dalykai pasiūlyme? Tikrai teigiama yra tai, kad bandoma harmonizuoti teisinį pagrindą visoje ES, taip pat teigiama yra ir štai kas. Dėl skundų teikimo galimybės. Dabar viskas yra elegantiškiau, kainuos mažiau, dėl to tikrai nesiginčiame. Bet be abejo, reikėtų vertinti ir štai ką. Nacionalinių teisės sistemų harmonizavimas nėra esminės svarbos. Komisijos atstovas vis dėlto sakė, kad kalbant apie mažas bei vidutinės įmonės, yra svarbu, kad jie galėtų užregistruoti nacionalinį prekę ženklą ne, vien, ne tik vienoje valstybė narėje, bet tarkim ES keliose valstybėse narėse. Ponės ir ponai, praktikoje tai jau netaip dažnai pasitaikytų. Man atrodo, kad viską apsprendžia kaina. Pagalvokite, kaip, e, kiek ateityje kainuos e, prekė ženklo registravimas Alikantė. Tai bus maždaug 740 eurų. Nacionalinio prekės ženklo registravimas galbūt 200-250 eurų. Taigi įmoniai tikrai neapsimokės atskirai registruoti 5-6 nacionalinius prekių ženklus. Aš manau, kad iš tikrųjų tai yra e, žingsnis į priekį, kuriant vieningą teisinį pagrindą. Tačiau aš manau, kad turėtumėm visko nepervertinti. Dar viena pastaba. Jūs pateikėte klausimą kodėl OHIM biudžeto perviršis neturėtų būti pervestas į komisijos biudžetą, jeigu nacionalinių uh, prekės ženklų biurų biudžetų perviršiai e, atsiduria e, valstybių narių nacionaliniuose biudžetuose. Tai yra tikrai labai teisingas klausimas. Galiu patvirtinti, kad Vokietijoje būtent taip ir yra. Ir taip pat galiu patvirtinti, kad uh, Mes nuo pat pradžių bandome siekti pusiausviros, rinkdami mokesčius. Vokietijos federacinė vyriausybė tikrai nenori praturtėti įmonių sąskaitą. Bet vis dėlto, man atrodo, kad galbūt Alikantės atveju kiek kitaip viskas yra. Antra, aišku, mes galime apie viską kalbėti, tačiau tikrai labai sunku yra pakeisti jų egzistuojančią sistemą. Mums reikia aiškių e, taisyklių, kas būtų daroma, jeigu atsiranda perviršis Alikantėje. Ką būtų galima e, sumokėti nacionaliniams biurams. Akivaizdu, kad tokios lėšos pagal bendradarbiavimo sustarimus turėtų būti panaudojamos ginant intelektinės nusavybės teisės. Uh, Maždaug prieš pusantrų metų Europos parlamente buvo patvirtinta direktyva dėl e, OHIM e, kompetencijų išplėtimo. Buvo nustarta įrengti observatoriją, kovoti su e, piratavimu, buvo nutarta stebėti situaciją Europoje, skatinti intelektinės nusavybės teisų gynimą ir dėl šių visų užduočių buvo primtas sprendimas prieš pusantrų metų. Mes pasisakome už tai, kad reikia laikytis nuseklaus požiūro. Tikrai nemanome, kad dabar štai jau reikėtų primti sprendimą, kad tas perviršius turėtų būti panaudojamas kitaip. Dabar dėl to, kaip likščiau buvo taikomi bendradarbiavimo susitarimai. Valstybės narės tuo uh, Ar patenkintos? Taip, Vokietija tuo yra patenkinta. Vis dėlto mes turime aiškiai pasakyti, kad Vokietija nelabai dalyvauja įgyvendinant tokius bendradarbiavimo sustarimus. Čia e, mažesnės valstybės narės labiau naudojasi tokiais susitarimais. Mes tam neprieštaraujame. Jeigu tai pasitarnauja intelektinių nusavybių teisų gynimui Europoje, mes esame ir toliau pasirengę remti tokią priemonę. Ar tai galėtų būti tam tikras pavyzdys dėl solidarumo Europoje? Ar tai yra tiesiog bendradarbiavimo forma? Na, mes manome, kad likščiol e, funkcionavusi sistema buvo tikrai gera, ji pasiteisino. E, Na ir galiausiai paskutinis klausimas, kurį pateikė parlamentarė Vikstram. Jeigu aš teisingai supratau, jūs klausėte, kas pasikeistų, jeigu Europos parlamentas, o taip pat ir taryba priimtų komisijos pasiūlymus. Na, tai tuomet atsirastų prievalė bendradarbiauti. Dėl to gali kilti problemų. Nes tai reikštų, kad Europos komisija papildomai e, spręstų ir dėl bendradarbiavimo susitarimo turinio. Ir galbūt ne, ne kiekvienas nacionalinis biuras galėtų laikytis visų tų įsipareigojimų. Tačiau antra vertus, jeigu komisija primtų sprendimą, tai nacionaliniai biurai būtų įpareigoti tai daryti. Galbūt nacionaliniai biurai gautų ir tam tikrą perviršį iš Alikantės, jeigu jie turėtų tam tikrą veiklą finansuoti iš savo kišenės. Taigi man atrodo, kad visa sistema taptų griežtesnė negu kad anksčiau. Trumpai tariant, mes pasisakome už tai, kad būtų likta prie dabartinės sistemos. Gerbiama parlamentarė, aš tikiuosi, kad atsakiau į visus jūsų klausimus. Jeigu kažką pamiršau, tai jūs man priminkite. Ačiū. Ačiū, ponai Ernst. Toliau uh, e, pane Asifborg. Respond. Dėkoju, pabandysiu atsakyti iškeltus klausimus. Pradėkite. Pradėkime nuo tos temos, kuris, sakykime, yra geriausias dalykas išplaukantis iš pasiūlymo. Norėčiau pasakyti, kad kai kurie siūlymai susiję su harmonizavimu yra sveikintini. Čia daug gerų dalykų iš tikrųjų pačiame siūlyme. Tad aš manau, kad tai yra labai svarbu pabrėžti. Uh, Manau, kad tai yra svarbiausias dalykas. Kaip ir mano kolega Vokietis, norėčiau pasakyti, ir aš keletą žodžių apie tai, ko trūksta. Buvo kalbama apie nacionalinės mažas ir vidutinės įmonės, apie tas, kurios niekada negalvoja veikti ES rinkoje, kurios veikia savo šalyje ir visiškai nejaučia poreikio uh, E, išplaukti platesnius vandenys nei nacionalinė sistema. Mes manome, kad nepakankamai buvo kalbama apie tų nacionalinių naudotojų poreikius, apie tas labai mažas įmonės. Ir manyčiau, kad jeigu kažko ir nori, nu, kai galėčiau pareikšti kokį pagėdą, būtent tokį ir pareikščiau, desnį dėmesį skirti mažoms nacionalinėms įmonėms, kad jos lengviau galėtų gauti prekės ženklus, kuriuos nori naudoti savo šalyje ir kartais e, tiesiog savo regione. Tad manyčiau, kad tos e, įmonės neturėtų keisti prekės ženklo gavimo prašymo. 28 šalis gali turėti kiekvieną savo ženklus ir dažnai tie ženklai yra naudojami labai lokaliai, savo šalyje tik taip. Dėl pinigų. Be abejo, tai visada yra svarbu, kaip mes žinome, ir aš visiškai pritariu, kad pinigai turėtų išlikti sistemoje. Juos reikėtų pasilikti ir išlaikyti tam, kad būtų galima paremti sistemos kaip tokios vystymą ir harmonizavimo procesą. Reikėtų parengti rengiamas priemonės ir supratimą. Nes priemonių e, paruošimas būtų naudingas visiems ir stambiems, stambiems įmonėms Europoje ir už jos ribų. Tai būtų naudinga vidutinio dydžio įmonėms, kurios nori gauti arba nacionalinį prekės ženklą, kuris būtų užregistruotos, arba kurios nori gauti europinį prekės ženklą. Mes dabar lėšas mūsų bendradarbiavimo projektuose rengiame priemonės, kurios padengvina e, prašymų procedūras padaro lengvesnės visoms suinteresuotoms pusėms. Taigi, manyčiau, kad reikia skleisti informaciją apie tai, kaip svarbu yra apskritai intelektinės nuosavybės klausimai, prekių ženklų klausimai, nes mes tik jais apsiribuom šiandien. Svarbu kalbėti apie inovaciją šioje srityje ir ES rinkos augimą. Taigi, lėšos iš tikrųjų turėtų likti šioje mūsų aptariamoje sistemoje ir manyčiau, kad yra būdų taip ir padaryti. Tie, tie pinigai turi būti panaudoti toje sistemoje, o ne kur nors kitur. Jūs taip pat kalbėjote apie bendradarbiavimo projektus. Mūsų supratimu tai yra gerai, bet esame nedidelis biuras. Štai mano kolega iš Vokietijos vadovauja labai stambiam biurui. Ir aš manau, kad bendradarbiavimo projektai, kuriuos mes esame įsitraukę, veikia sklandžiai. Tad ar bendradarbiavimas turėtų būti privalomas ar ne, toks klausimas buvo iškeltas. Kartais labai sunku nedideliam biurui uh, užtikrinti dalyvavimą visuose projektuose. Mes mokame už savo veiklą, bet kartais, pavyzdžiui, galime turėti lėšų atlikti visiems darbams, dėl kurių bus kreipiamasi. Jeigu tas bendradarbiavimas bus privalomas, tai sunkumų patirs mažesni biurai. E, sistema šiandien veikia neblogai, mes džiaugiamės galėdami dalyvauti tuose projektuose, kurie mūsų nuomonė mums yra naudingi, kurie naudingi sistemos e, vartotojams mūsų šalyje. Manau, kad ko gero atsakiau visus klausimus, jeigu ne, atsakysiu, jeigu užduosiu jos papildomai. Dėkuoju. Thank you. Um, I'd like to... Pane Franklin. Ačiū. Aš norėčiau pasigilinti į mažų bei vidutinių įmonių klausimą. Visiškai pritariu tam, ką pasakė komisija. Man atrodo, kad šiame pasiūlyme iš tikrųjų visiškai nieko nėra, kas būtų nukreipta prieš mažais bei vidutinės įmonės. Aš dirbu su daug mažų įmonių ir manau, kad galiu e, tikrai suprasti mažų įmonių požiūrį. E, Mažos įmonės ne visą laiką bus mažos, jos auks. Galbūt e, joms e, tikrai nereikėtų apsunkinti gyvenimą, mes turėtumėm žvelgti į ateitį ir turėtumėm rasti tokių būdų, kurie skatintų tokių mažų įmonių augimą. Galbūt tokios įmonės iš karto nesigreiptų dėl CTM, galbūt jos netokios ambicingos, galbūt jos iš pradžių norėtų dirbti tik savo regione ir jos nenorėtų galbūt susidurti su visiškai kitomis sistemomis. Jiems gali, jiems gali kilti vairių neiškumų ir aš manau, kad jiems reikia tikrai daugiau aiškumo. CTM sistema galiotų visose 28 valstybėse narėse, bet e, galbūt kai kuriais atvejais įmonėms reikėtų tik tais uh, e, prekė ženklo vienoje ar keliose uh, šalių. Uh, vis dėlto, ko gero, bent jau pradžioje didelės įmonės naudotųsi CTM. Uh, Mažoms įmonėms tiesiog reikėtų galbūt daugiau laiko viskam suprasti. Mes kalbame ne vien tik tais apie kainą. Mes kalbame ir apie tai, kad turi vykti bendradarbiavimas su pirminių teisų turėtojais. Mes siekiame tokios sistemos, kuri gerai veiktų visiems ir kad ta sistema skatintų įmonės aukti ir plėstis. Juk ir ES kažkada prasidėjo nuo mažų užuomasgų. Dabar dėl to, ką mes norėtumėm matyti pasiūlyme. Mes, aš jau kalbėjau apie tai, kas mums aktualu, bet ar mes darysime spaudimą? Ne, mes nedarysime spaudimą. Gal prie to bus galima grįžti vėliau Čia noriu dar paminėti vieną svarbų dalyką. Tai yra perėjimas. Man atrodo, kad dabar mes uh, tarsi bandome grįžti atgal, bet mums reikėtų tokios sistemos, kuri būtų orientuota į ateitį. Mes turėjome tokią sistemą, kuri puikiai veikia ne vienerius metus. Aišku, Buvo padaryta ir klaidų, bet dėl tų klaidų nereikėtų pasmerkti visos sistemos, turėtumėm stengtis apsaugoti vartotojus. Jeigu mes pradėsime stabdyti kažkokias tai prekes prie sienų, pasienyje, tai tuomet tikrai sukelsime daug problemų prekių ženklų turėtojams. Aš manau, kad tai tikrai aktualu vartotams. Tokie būtų mano komentarai. Ačiū. Žinau, kad jūs turite netrukus išeiti, todėl kalbėsiu labai trumpai. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kad projektas, kurį pristatė komisija, yra didelis projektas. Ten yra labai nemažai teigiamų punktų tekstai, tai tekstas e, šio laikiškas ir bendrai paėmus. Mes kaip, mark, e, kaip prekių ženklų turėtojai remiame tokį tekstą. Mažiau teigiami dalykai yra tokie. Aš nustebęs, galėdamas konstatuoti, kad e, yra tai, Vokietijos ir Lorealio bendrų sąlyčio taškų. Aš pats atstovauju Lorealiui, nes E, kai kurie e, punktai, kuriuos iškėlė Vokietijos teisingumo ministras, e, mums atrodo labiau neigiami, sakykime, tokie dalykai kaip e, e, Kilmės apibrėžimas, jeigu yra konstatuojama pasikesinimas į prekės ženklą, valstybės narės e, e, prievolė e, pasižiūrėti, žiūrėti, kokie yra skiriamieji prekės ženklo ženklai ir panašiai. O aišku, kalbant apie teigiamas pusės, tai tikrai jų yra labai daug, tačiau aš tik vieną paminėsiu. Labai gerai, kad yra paminėtos, paminėti veiksmai, susiję kovai su um, padirbinėjimu. Tai yra straipsniai 9, 4 ir 5 direktyvoje. Aš sakyčiau, kad Lorelis pirmas pasinaudojo bendrijų uh, prekė ženklo sistema ir uh, čia yra vis tik tais kalbama apie mūsų pinigus, apie mūsų koncerno pinigus, tai aš norėčiau, kad tie pinigai, pertekliniai pinigai būtų naudojami e, bendrai paėmus visai e, pramoniniai nuosavybei Europoje. Dėkoju uždėmesi. Labai ačiū. Pane Vikstram, gal dar kažką tai norite pridurti, apibendrinti, tarti baigiamąjį žodį, neturite ką pasakyti? Pane Vikstram, kaip jau sakiau anksčiau, man dabar jau reikia bėgti kitą posėdį, tai aš norėčiau padėkoti už tai, kad jūs čia pas mus atvykote. Aš esu tikra, kad galbūt kiti kolegos turės daugiau klausimų. Norėčiau pabrėžti vieną dalyką. Savo pranešimo projekte Aš norėčiau išdėstyti štai ką. Mes turime sukurti puikiai veikiančią dvigubą sistemą. Taigi turėtų puikiai veikti e, nacionalinės sistemos ir OHIM Alikantėje. Taigi mes turime harmonizuoti, turime dirbti būtent tokią linkmę. Aš galiu Jūs patikinti, kad, mes, kad aš pateiksiu pakeitimus, kurie dar labiau patobulins gerą komisijos pasiūlymą. Na, o dabar jau bėgu į Libę komitetą, nes ten prasidės svarbus balsavimas. Labai ačiū visiems, sustiksime rytoj. Ačiū. Šiaip daugiau klausimų kaip ir nėra, taigi aš dėkoju visiems ekspertams už tai, kad pas mus atvykote. Tikrai iš jūsų išgirdome daug informacijos. Ačiū ir komisijai, daugiau klausimų nėra. Taigi eikime prie kito klausimo. Tai nebus Cvifka pranešimas. Kolega Cvifka prašė e, šį pranešimą perkelti į rydeną, nes jam dabar irgi reikėjo nubėgti į kitą posėdį. Mes iš karto eikime prie 25 klausimo, tai yra ponios Regner pranešimas dėl tarptautinės privatinės teisės gerinimo. Ačiū pirmininkė. Kadangi mes dabar svarstysime pakeitimus, tai aš noriu priminti, kodėl buvo pateiktas toks pranešimas. Mes ką tik baigėme Briuselio pirmą reglamentą ir dabar vėl prie jo grįžtame. Kodėl taip darome? Ogi todėl, kad komisija e, savo laiku uh, kuomet mes aptarnėme pasiūlymą dėl Briselio pirmo reglamento, pasirinko tam tikrą peržiūros metodą. Ir tas peržiūros metodas yra toks metodas, kuris mums um, nurodo taisyklės, kaip turėtų būti teikiami pakeitimai. Dabar truputėlį palūkėsiu, sako kalbėtoja, kol tie, kas nori išeiti iš salės, po tokio įdomaus mini klausimą tai ir padarys. So, jetzt ruhig. So, jetzt ist es ruhiger. Taigi dabar jau salėje ramiau. Aš dar kartą pasakysiu, kad dėl Bruselio pirmo reglamento. Jis buvo patvirtintas ir štai vėl pasirodė pranešimas savo iniciatyvą dėl Briuselio pirmojo reglamento. Kodėl? Todėl, kad komisija Briuselio pirmo reglamento atveju pasirinko tam tikrą peržiūros metodą. Ir mano nuomonė, tas peržiūros metodas yra labai naudingas teikiant pakeitimus. Ir Man ir mano frakcijai buvo svarbu, kad buvo sustarta dėl kompetitingo teismo, kai kyla e, kokie nors ginčiai dėl darbo. E, tarkim, teisų gynimo priemonių streiko. Ir e, savo nuomonę yra pareiškęs Europos teisingumo teismas. Ir aš manau, kad būtent dėl to ir mano frakcijai, ir man pasirodė visai e, prasminga nustatyti kompetitingą teismą. Taigi, kompetitingas teismas būtų toks teismas, kuris yra toje valstybė narė, kur ir taikoma ta priemonė, kovojant už geresnės darbo sąlygas, pavyzdžiui, streikas. Komisija anksčiau buvo pasakiusi, kad uh, Briuselio pirmas reglamentas ne visai atitinka to, tą peržiūros metodą, recast method. Na ir anksčiau mes dėl to nesusitarėme. Na, o dabar šioje nuomonėje, kurią pateikė užimtumo komitetas, yra konstatuojama, kad būtent reikia nustatyti taisyklę dėl kompetitingo teismo. Uh, Taigi Europos parlamento užimtumo komitetas tam pritarė. Mes kaip Teisės reikalų komitetas nusprendėme pateikti pranešimą savo iniciatyvą. Aš apgailestauju, kad tai nėra teisėkuros pranešimas, o tik pranešimas savo iniciatyva. Ir dabar norėčiau pereiti prie pakeitimų. Jie buvo pateikti ir Čia yra reikalavimas dėl kompetitingo teismo vietos. Taip pat yra ir kitų pakeitimų, į kuriuos norėčiau pasigilinti. Visų pirma, kalbėsiu apie preambulę, pavyzdžiui, F konstatuojamąją dalį. Taigi, aš pasisakau už tai, kad visada jurisdikcija turėtų priklausyti teismui, kuris glaudžiausiai susijęs su veiksmo priežastimi. Komisija siūlė tokią formuluotę išbraukti ir man įdomu, kodėl. Juk mes turime užlaik, išlaikyti nuoseklumą tarp Bruselio pirmo ir Bruselio antro reglamentų. Mes turime apsaugoti silpnesnę pusę. Ir dėl to aš manau, kad reikia tai atsižvelgti ir tarptautinė privatinėje teisėje. Ir dar man vienas klausimas kyla dėl G konstatomosios dalies. Galbūt tai susijęs su mano siūloma formuluote. Uh, Čia kalbama apie tai, kad gairias būtų reikalingos ne tik kolektyviniams veiksmams, bet ir visiems su finansinė žala susijusiams savarankiškiams deliktams. Kas yra tie e, kolektyviniai veiksmai? Tai yra teisė, o ne deliktas. Aš bandžiau būtent tai ir paaiškinti. Ta bandžiau daryti ir kitose pakeitimuose. Kaip jau sakiau anksčiau, reikia orientuotis į tos šalies teismą, kuris yra glaudžiausiai susijęs su veiksmo priežastimi. Ačiū. Kas norėtų pasisakyti? Panašu, kad niekas. Tai aš pats pasisakysiu. Aš tai yra kolega, kuris prašo žodžio, prašom. Един въпрос а, може да прозвучи малко, да прозвучи малко лаично, но... А... Дякую. Na, gal nelabai profesionaliai nuskambės, bet visą tai, kas bus yra susijęs su to, kam jūs ponė pranešėja. Kompetentingas teismas. Aš kito ir klausiu. Ką tiksliai tai reiškia? Kai jūs kalbate apie teismą, kuris labiausiai susijęs. Ką tiksliai tai reiškia? Ar tai gali būti tas teismas, kuris bus labiausiai susijęs, pavyzdžiui, su... Aš nelabai suprantu formuluoti. Dėkoju. Also nochmals, wir haben es äh, hier mit verschiedenen Prinzipien. Ačiū. Man atrodo, tai yra susijęs su įvairiais principais, kurių mes bandome paisyti. Be abejo, labai svarbu už, išlaikyti nuoseklumą tarp e, štai kokiu dalyku. Pabandysiu pateikti pavyzdį. Įsivaizduokime, kad yra kažkoks tai tarp valstybinis konfliktas. Yra Vokietijos teismas ir Kažkoks tai klausimas susijęs su Italija. Na, tikrai būtų labai pageidautina, kad e, Vokietijos teismas primtų sprendimą pagal Vokietijos teisę. Vis dėlto reikia laikytis ir IPR taisyklių. Labai gali atsitikti taip, kad Vokietijos teismas uh, dirbs pagal Italijos teisę ir atitinkamą sprendimą prims. Dar labiau viską pasigilinkime. Dažnai uh, Yra ir tokiu atveju, kai reikia apsaugoti silpnesnę pusę, apie tai aš jau kalbėjau. Pavyzdžiui, Vokietijos teismas vadovaujasi ne Vokietijos teisė, nes siekia apsaugoti silpnesnę pusę. Pavyzdžiui, yra darbuotojas, kuris gali pasirinkti Vokietijos arba Italijos teisę, atsižvelgiant į konkretų atvejį. Visą laiką tokį principą reikėtų ginti. Ir kokia yra tendencija arba tikslas susijęs su šiuo pranešimu? Mes, aišku, tai norime atsižvelgti, gali atsitikti taip, kad Teisingumo teismas prims naujų sprendimų, uh, kurie bus aktualūs visai vidaus rinkai. Taigi, siekiant apsaugoti silpnesnę pusę, galbūt reikės keisti Briuselio pirmą reglamentą. Aš pabandysiu pateikti pavyzdį. Aš jau minėjau kolektyvinius veiksmus ir tarkim, tarkim vidaus rinkoje jau ne vieną dešimtmetį yra laisvas asmenų judėjimas, galbūt įmonėje dirba darbuotojas iš kažkokios tai kitos šalies. Yra taisyklės, kurios saugo silpnąją pusę. Ir aš būtent čia ir bandžiau e, viską e, vertinti pagal kolektyvinius veiksmus. Ačiū. Aš manau, kad dar vieną dalyką reikia paminėti. Dar vyks paskur galtinis balsavimas. Taigi, mes supratome, kad komisija laikosi štai kokio požiūrio. Panašu, kad komisija neigia problemą yra tikimasi, kad teismai šiaip ar taip laikysis tokių principų. Mes dabar teikiame pranešimą savo iniciatyvą ir ten išdėstome savo interpretaciją. Ir galbūt tai palengvins teisės aktų interpretavimą. Na, o šiaip be reikalo teisės aktai yra nekeičiami. Pavyzdžiui, tikintis, kad galbūt teisingumo teismas priims kažkokią atitinkamą sprendimą. Ir dar vienas dalykas. Iš tikrųjų, bet tai galima ilgai diskutuoti dėl tų deliktų. Ką reiškia deliktas? Man atrodo, kad čia turima omeny štai kas. Kalbam apie tokius veiksmus, kurie uh, nėra teisėti. Nekalbama apie nusikaltimus, nes tau būtų būdžiamoji teisė. Kalbama apie tam tikrus veiksmus, kurie yra neteisėti ir kurie gali sukelti žalos. Ir tai yra siejama su kolektyviniais veiksmais. Tie kolektyviniai veiksmai gali būti teisėti arba neteisėti, priklausomai nuo to, ko yra reikalaujama. Jeigu, pažiūrėjau, tas kolektyvinis veiksmas yra neteisėtas, jis tikrai gali padaryti ir žalos. Ir būtent dėl to, dėl tokios priežasties ir buvo patikta tokia formuluotė. Nežinau, galbūt įvyko kokiu nors vertimo klaidų, galbūt vietoj to žodžio deliktas reikėtų pasirinkti geresnį žodį. Bet be abejo, dar prieš e, e, rengiantis balsavimui aš su pranešėjai aptarsiu šį klausimą. Kągi, ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Ne, tai dar kartą žodis pranešėjai. Ačiū labai trumpai. Na, aš matau, kad pozicijos dar labai skiriasi, tai gal dar pateiksiu vieną argumentą, šitą jums priminsiu. Tokie pasiūlymai yra teikiami ne šiaip dėl kažkokio smagumo iš neturėjimo ką veikti, o dėl to, kad bandoma išvengti palankiausio teismo uh, vietos ieškojimo, vadinamojo forum shopping. Ir bandome apsaugoti silpnesnėje pusėje, siekiant užkirsti kelią forum shopping. Jeigu būtų galima rasti kokį nors kompromisą, tai tikrai džiaugčiausi. Ačiū, kągi, baigiame svarstyti 25 klausimą. Dabar einame prie devintojo. Tai yra kolegos Trojanov pranešimas, prašom. Благодаря, господин председателю. Е становище на нашата. Дякую, пане пирмininkė. Kalbame apie nuomonę, kurioje diskutuojama apie trečių šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo mokslinio tyrimų, studijų, mokinių mainų atlyginimo ar neatlyginamo stažavimo savanoriškos tarnybos įdavimo OPER programoje sąlygas. Mes keičiamės nuomonėmis ankstesnių susitikimų metu šią temą. Pritariu. Pritarta buvo daugeliu mano išsakytų dalykų. Gaila, kad ponia Vikstrom, kuri yra e, viena iš vadovaujančių pranešėjų Libė komitete, negalėjo dalyvauti, negali tiksliau dalyvauti šiame posėdėje. Ji, ji, ji norėjo būti pranešėja Šiuo klausimu mes iš, iš tikrųjų dirbome pakankamai eklektiškai, bet rezultatas galiausiai gavosi netoks ir blogas. Aš gavau pakeitimų, kurie labiausiai buvo susijęs su konstatuojama dalimi dėl direktyvos projektų ir norėčiau pasakyti, kad didelių pakeitimų nėra numatoma galimi tik nedideli pakeitimai direktyvoje. Aš labiau susitelkiau prie konstatuojamosios dalies pakeitimų, norėdamas parodyti, kokia yra mano minties eiga. Galėčiau pakartoti, kad aš turiu labai tvirtą nuomonę šiuo klausimu. Tačiau manau, kad mano nuomonė nebus priimta taip jau paprastai komitete. Būtent dėl to norėčiau įtraukti tuos dalykus, kurie būtų e, primtini visiems kolegoms. Pakeitimų yra nedaug. Galėčiau juos trumpai apžvelgti. Labiau norėčiau akcentuoti pirmąjį pakeitimą. Čia kalbama apie valstybių narių vykdomą kontrolę tais atvejais, kai stengiamasi piknaudžiauti e, atvykusių stažuoti žmonių ar atvykusių mokytis ar žmonių statusų. Prieš keletą metų mano šalį supurtė didelis skandalas. Nes paaiškėjo, kad Turkijos studentai gavo netikrų diplomų, nes turkų studentai atvyko į Bulgariją e, pagal mainų programą ir jie turi mokėti išmai didesnį mokestį už studijas negu bulgarai. Ar kiti ES valstybių narių studentai? Turkijos studentai gavo diplomus. Turkijos kompetentingos institucijos atsakymus pateiktą klausimą ir, paaiškėjo, ir paaiškėjo, kad buvo diplomus gavo daugybė studentų. Tai štai buvo tiesiog piknaudžiauta suteikta proga, mokymosi proga vienoje iš valstybių narių ir galimybę vykti į kitą valstybę narį ir pasinaudoti tomis pačiomis teisėmis kaip pirmojo valstybėje narėje, tokio, tokiamis pat atrojo valstybėje narėje, tokiamis pačiomis teisėmis kaip pirmojoje. Ir kai kas iš tų studentų, gal ketvirtas jų pasiliko liko dirbti antrojo valstybėje narėje. Šitokio pobūdžio atvejai turi būti atidžiai stebimi, analizuojami Toks būtų mano mažiau e, lankstus komentaras. Dabar dar vienas dalykas. Manyčiau, kad reikėtų išlaikyti ankstesnės direktyvos tekstą, nes ten yra numatyta valstybėm narėm lankstumo galimybė. Trečiame pakeitime yra kalbama apie tam tikrus specifinius klausimus. Kai diskutavome su ponė Vikstrom, ji pateikė aiškinimus apie oper e, asmenų atskiras kategorijas. Aš nebuvau girdėjęs anksčiau tų savokų. Oper savoka neegzistuoja kaip tokia pagal Bulgarijos teisinę sistemą ir pagal teisinės tradicijas galiojančias mūsų šalyje. Kai kuriuose šalyse toks statusas gali neegzistuoti, iš tikrųjų, oper statusas gali neegzistuoti, kai kurios uh, valstybės negali būti verčiamos harmonizuoti savo teisės aktus, įvedant tą savoką. Mes harmonizavome darbo teisę, su, taip, taip pat prileidome ją prie tarptautinės teisės reikalavimų. O eiti toliau nebeįmanoma eiti, jeigu kažkas dirba e, Bulgarijoje, tai toks žmogus turi turėti darbo sutartį ir turi teisę nustatyti atlyginimą. Ketvirtas ir penktas pakeitimai, ko gero, turėtų jūs sudominti. nes norėčiau, kad būtų numatytos tokios taisyklės, kurios saugotų suinteresuotus asmenys, kai žmonės prašo teisės pasilikti vienoje ar kitoje valstybėje narėje, e, iš jų reikalavimų minimalių ir pajamų lygį įrodyti. Komitete buvo diskutuojama prie šio klausimų. Nėra numatyta specialių kažkokių nuostatų dėl, dėl maksimalaus ir minimalaus mokesčio už mokslą ar stažuotę. E, buvo numatytos taisyklės susijusios su prašymais atvykti į Europos Sąjungą ir taip pat buvo numatytos taisyklės, kad darytų tais atvejais, kad nesulaukiama atsakymo į pateiktus klausimus. Taip pat turime ir aiškinamai dokumentą. Atsiprašau, sako kalbėtojas, norėčiau pastaisyti. Kai egzistuoja pagristi poreikiai, tokia yra nuostata numatyta reikėtų šią nuostatą įtraukti į dokumentą, todėl kad visa tai patenka į mūsų aptariamo teisės akto apriepti. Pagristos nuostatos prieštarauja kai kurioms kitoms dokumentekstiniams nuostatoms. būtina išplėsti teisinę apibrėžimą dėl to, kas yra savarankiškai dirbantis asmuo. Siūlyčiau užbraukti ketvirtą, trisdešimtą ir paskutinę konstituojamąją dalį. Tai štai, man šis klausimas yra labai svarbus, man būtina rasti kompromisą ir stengsiuosi pateikti ne tik savo nuomonę, bet atsižvelgti į kolegų nuomonę, į nuomonę komitete, nes norėčiau uh, parodyti, kad mūsų komitetas sugeba atlikti labai rimtą išmintingą darbą. Darauf gibt es Wortmeldungen dazu. Das ist augenblicklich nicht der Fall. Dann Labai ačiū, jeigu daugiau pasisakančių nėra. Tai pateikite iki 3 rugsėjo visus pakeitimus. Vienuoliktas klausimas mokesčiai už kopijavimą asmeniniam naudojimui. François Castex. Taigi šiandieną pirmą kartą keičiamės nuomonėmis apie savo iniciatyvą pateiktą pranešimą dėl mokesčių už kopijavimą asmeniniam naudojimui. Šis pranešimas, kaip žinote, ėjo po Vitorin, pono Vitorino pranešimo, kurį buvo užsakiusi Europos komisija. Ponas Vitorino buvo atvykęs į komiteto posėdį ir pristatė bei pakomentavo savo pranešimą. Matėme, kad jo požiūris buvo mažiau kategoriškas, kalbant apie tai, kad mokestį už kopijavimą asmeniniam naudojimui reikėtų panaikinti. Tačiau jo nuomonė vis tik tais būtina kai ką keisti ir harmonizuoti. Aš pabandysiu pristatyti pranešimą ir pamatysite, kad siūlau tris darbo barus. Pirma, kaip organizuoti tą mokestį už kopijavimą. Tai yra vienas iš atlygio mokėjimų autoriams, atlikėjams. Daugelis valstybių narių pritarė tokiai nuostatai išskyrus tris. Tad mums reikėtų pamastyti apie tokio modelio įvedimą. Jeigu įvestumėm, tai turėtumėm šį beitą bendro, šiokią tokią bendrą taisyklę europiniu mastu. Reikėtų tiesiog pasižiūrėti, ką iš to principo, kokius punktus iš to principo teigiamus išlaikyti. Žinoma, kažką tai reikėtų jame keisti pačiame tame principe. Ir reikėtų pagalvoti, kaip viską pritaikyti prie naujų kultūros klaidos būdų. Kaip tą modelį pasitelkti e, apmokėjimui už kultūrinius kūrinius, už, e, e, už auto, autoriams taip pat mokėti atlikėjams. Kitas darbo baras, kurį norėčiau paminėti, būtų susijęs su kolektyvinio valdymo teisėmis. Tai būtų susijęs, susijęs su didesniu skaidrumu, didesniu kolegėliškumu tiek renkant mokestis, mokestį, tiek valdant. Čia turiu galvoje būtent mokestį už kopijavimą asmeniniam naudojimui. Ir taip pat e, manyčiau, kad būtini kai kurie atspirties taškai. Tuos atpirties taškus reikėtų harmonizuoti ES mastu ir jei reikės, valstybės narės kai kuriuose sektoriuose turi turėti savo pageidaujamą specifiką. Taigi tai būtų toks darbas, kurį reikėtų atlikti apibrėžiant, kas tai yra asmeninio naudojimo kopija, e, kaip kompensuojama už, e, už tą kopiją, kaip, kaip, kaip apmokama, kaip e, atlyginama žala kažką tai pažeidus, ar tai būtų laikytina apmokėjimu atlikėjams, kuris yra surenkamas kažkokiu tai būdu. Aš taip pat norėčiau pridėti, kad toks mokestis yra mokestis, kurį moka vartotojas už tai, kad kopijuoja kažkokį kūrinį savo asmeniniam privačiam ar šeimos naudojimui, kuris yra apsaugojamas uh, E, tas kūrinys e, e, autorių teisės. Tai yra savotiškas mokestis, kurį moka vartotojas. Arba kurį moka įrangos gamintojai arba eksportuotojai arba pardavėjai. Na, kitai tariant, tai būtų toks mokestis, kurį turėtų sumokėjęs vartotojas tam tikrą sumą galėti e, kopijuoti savo asmeniniam naudojimui kūrinius, o tie pinigai, kuriuos jisai sumokėjo, eitų atlyginti atlikėjams. Tai štai tokie būtų trys darbo barai, kuriuos čia paminėjau. Žinoma, labai reikėtų įsiklausyti į pono Vitorino siūlymus, nes faktiškai mano sukurtas pranešimas atspindi jo darbą. O mums kartu pasvarstyti reikėtų, ar galima išlaikyti tokį modelį, kuris yra čia pasiūlytas e, dėl asmeninio kopijavimo. Kaip tas asmeninis kopijavimas turi būti apibrėžiamas? Ar tai e, prekyboje e, urmu, ar, ar tai prekyboje mm, šmena, ar tai kažkokiame tai kitame momente, mo, kažkokiu kitų momentų. E, sakykime, rengiant įvairius renginius, festivalius, dažnai atsitinka taip, kad vartotojai nori žinoti, nori turėti daugiau skaidrumo naudodami kūrinių įrašus, mes irgi norėtumėm to didesnio aiškumo, mes norėtumėm aiškiau apibriežti, kaipgi turi būti naudojamos tos sumos, kurios būtų surenkamos už kopijavimą asmeniniam naudojimui. Tai tiek norėjau pasakyti pradžiai pristatydama šį pranešimą. O toliau norėčiau pasiūlyti klausimus, kurie galėtų vykti 16 arba 17 rugsėjo, kol kas tie klausimai nėra numatyti jūri komiteto e, klausimų sąraše 2013 metams. Taigi reikėtų padaryti taip, kad vis tik tais tuo klausimu galėtumėm padiskutuoti su visomis suinteresuotomis pusėmis ir e, kad galėtumėm išklausyti priešingas nuomonės, kurias sakytų atlikėjai, e, autorių e, teisų valdymo asociacijos, gamintojai, Digital Europe atstovai, vartotojų asociacijos kurios irgi labai nemažai kritikos išsako šią temą. Tai manau, kad mes turėtumėm labai įsiklausyti į visą kritiką, kuri išsakoma dėl kopijavimo asmeniniam naudojimui, dėl mokesčių surinkamų už tą kopijavimą. Žodžiu, reikėtų labai viską apsvarstyti ir pažiūrėti, koks galėtų būti numatytas čia finansavimas. 18 rugsėjo e, savo pranešimą pateiksiu vertimui. Spalio 14 pranešimas bus pristatomas, 18 yra e, spalio Mm, paskutinė data, e, pakeitimai iki 11 e, e, lapkričio 26 dieną jūri komitete bus balsuojama, o plenarinėme bus svarstoma sausi. Taigi jau dabar laukiu jūsų komentarų, labai daug iš jūsų tikiuosi, tikiuosi, kad įnešite savo atitinkamą indėlį iki atostogų pabaigos kad galėtume tą temą labai pasistumėti į priekį ir padirbėti, nes tema iš ties svarbi. Reikia skirti laiko pagalvoti, kaip tvarkytis su iškylančiais klausimais, kadangi svarstome labai svarbų klausimą, kuris yra kultūro, atlygis už, už kultūros kūrinius, už e, atlikėjų, už atlikėjų darbą ir panašiai. Ačiū uždėmesi. Well, said, when, when hearing, when Mr... Kai vyko paskutinis klausimas, aš dalyvau šio klausimu. Ir ponas Idrinas sakė tuomet, kad krypstama teisinga linkme, bet nebuvo nuleista tiek, kiek reikia. E, Manau, kad šis klausimas jau turėtų būti uh, už, užkopijam asmeniam naudojimui išspręstas praeitam šimtmetyje. Na, iš tikrųjų, kalbame apie atlygį autoriams, menininkams. Turime pasakyti, kad čia veikia labai stiprios lobistinės rovės. Seniau buvo kalbama apie mokestį kasetėms, video ir audio kasetėms, šopilų mokestį, kuris neva yra skirtas atlygių autoriams. Abiem atvejais buvo sakoma, kad štai e, įrašai juostą, nužudys muziką ir taip ir panašiai. Tai buvo 80-mečio pradžia ir muzika jau buvo sakoma tuo metu numirs civilizuotam pasaulyje, jos nebeliks. Taip jau bent buvo kalbama apie šią problemą. Lygiai tas pats, kai prasidėjo video įrašų era. Vienos iš Amerikos organizacijų vadovas sakė, kad štai video kasetės tiesiog sunaikins kino pramonę. Tai štai, e, atrodė tuomet, kad dings visai ta pramonė. Na štai, bet juk taip neatsitiko. Taip neatsitiko net Junktinėje karalystėje, kur jokio bendradarbiavimo autorių teisų gynimų srityje nebuvo iš pradžių numatyta. Tačiau Junktinėje karalystėje tiek muzikos e, pramonė, tiek uh, tiek, tiek kita kultūros pramonė sukosi gana sklandžiai. Tiesiog 8 ir 9 dešimtmetyje buvo pernelik daug panikos, kurios nereikėjo. Ir štai dabar, norėčiau nu, pasakyti štai ką. Tai, kas buvo numatyta, taisyklės, kurios buvo numatytos 7-8 dešimtmetyje, tos taisyklės buvo protingos, susijusios su iškilusią realiją. Buvo sakoma, kad štai kasetės bus tarnaus tik muzikos įrašams iš radio ar iš kitur. Videokasetės vėlgi buvo galimos panaudoti tik kaupti filmams, kuriuos, pavyzdžiui, matėte per televiziją ar kinę. O šiandieninė situacija yra kitokia. Daugelį valstybių narių, skaitant ir manąją, mobilieji telefonai nebėra ta priemonė, kurią gali panaudoti tik pasižiūrėti filmus ar, ar dar kažką veikti panašaus. Yra to visai antrinių dalykų. Pavyzdžiui, aš savo telefonu naudojuosi skambinti, siūsti žinutės. Ne visose valstybėse narise, bet kuriuose valstybėse narise yra taikomas mokestis e, taikomas už kietą į diską. Ir sako, tas mokestis atlygio įmokėti autoriams. Aš naudoju savo telefoną tam, kad kaupčiau tokius mūsų pačių nufilmuotus šeiminius filmukus. Aš. Tai kodėl turėčiau mokėti kompensaciją Madonai už tai, kad pats filmuoju savo šeimą? Ta, tai tai nebūtų protinga priemonė, nepanaši į 7 ir 8 dešimtmečio priemonės, kurios buvo prasmingos ir naudingos. Tai iškraipo rinką, tai nepadeda kurti bendros rinkos. Be abejo, autorių teisės ginti reikia. Nesu vienintelis ES pilietis, kuris mano, jog dauguma taisyklių yra keisos. Nu kodėl, kodėl kaip aš, aš turėčiau mokėti Madonu už tai, kad filmuoju savo šeimą ir kaupiu šios filmukus. Tai nebėra protinga sistema. Įvertinkim tai tinkamai. Na, mokestis dėl e, taikomas DVD diskams ir audio diskams, sakykime, jis gali egzistuoti, man jie nelabai rūpi. Tai yra jau sena technologija, egzistavusi praeitame šimtmetyje. Tačiau dėl aplinkosaugos priežasčių, sakykime, tenka kalbėti ir apie šias priemonės. Nes e, įrašai daromi ant plastiko gabalų, kurie vėliau išmetami, kenkia aplinkai ir taip toliau ir panašiai. Sakyčiau, galbūt dėl e, audio diskų ir DVD diskų galima būtų taikyti tam tikras priemonės. Tačiau apmokestinti naujas atminties laikmenas yra keistas dalykas, nes aš manau, kad prie šių klausimų padirbėti yra pats laikas. Ne viskas turi būti apmokestinta ir tai labai pradžiugins ES vartotojus, patikėkit manim, ačiū. Angelika Nibler. Ačiū toliau, Angelika Nibler. Ačiū pirmininkė. Na, man atrodo, kad pirmas pasisakymas ir pranešėjos pristatymas rodo, kad tema tikrai labai įdomi. Aš pritariu pateiktiems pasiūlymams pritartam, ką pasakė pane Kasteks. Iš tikrųjų turime skirti pakankamai laiko, kad galėtumėm pasikonsultuoti su visais. Nepritariu Kristin Engström, kuri kalbėjo, kuris kalbėjo apie privatų naudojimą. Aš norėčiau padėkoti uh, poniai Kasteks už tai, kad ji nubrėžė tris pagrindinės veiksmus rytis, tai mums padės geriau organizuoti savo diskusijas. Turime pagalvoti apie tai, kokius interesus turime atsižvelgti. Kalbame apie milijoną vartotojų internete, kuriems reikia sprendimo, bet kyla ir štai koks klausimas. Kaip turime atsižvelgti menininkų? E, kuriančių žmonių interesus, kaip jiems turėtų būti kompensuojama už jų kūrybą. Man atrodo, kol kas dar sprendimo nėra. Taigi tikrai norėčiau paprašyti, diskutuojant, to nepamiršti. Aš pritariu kolegai Angstram, kad e, senas požiūris į tai, kad e, už privačias kopijas turi būti mokes, mo, mokamas mokestis, yra čia jau perlenkta lasda. Kolega labai plačiai papasakojo apie tai, kas buvo 8-ame, 9-ame dešimtmetyje. Aname tai buvo visai prasminga. Dabar manau, kad tikrai reikėtų rasti pragmatinį sprendimą tam, kad ir menininkai gautų jiems priklausantį atlygį. Dėl nuotolinės kompiuterijos, man atrodo, apie tai irgi kalbėsime. Pramonės kom komitete mes ištisą valandą kalbėjome apie nuotolinę kompiuteriją. Aš manau, kad mes turėtumėm padiskutuoti ir apie apmokestinimą, jeigu aš teisingai išgirdau vertimą, sako kalbėta. Taigi, reikia pagalvoti apie tai, kaip galime užtikrinti pusiausvyrą tarp interesų tų asmenų, kurie teikia savo kūrybą internete, kaip jiems turėtų būti atlyginama. Mes turime kažkaip tai apsaugoti ES kūrybinę pramonę. Būčiau dėkinga, jeigu mes parengtumėm kažkokią naują uh, modelį, protingą, novatorišką modelį. Dar dėl diskusijų. Tikrai daug jaunuolių naudoja internetą, ten keičiasi kopijomis. Tikrai nemanau, kad tos jaunų žmonės turėtumėm bausti. Taip tikrai negali būti. Vis dėlto yra ir tokių kurie naudoja kitų žmonių kūrybą savo komerciniams tikslams. Tai jau yra e, tam tikri nusikaltimai. Aš manau, kad iš šiuos klausimus dar reikėtų pasigilinti. Su nekantrumu laukiu tolimesnių diskusijų. Manau, kad ne kiekviena valstybė narė turėtų ieškoti individualių, individualių sprendimų, tarkim, viena valstybė narė apmokestintų, kita ne. Reikėtų siekti europinio harmonizavimo ir spręsti problemas. Valstybėse narėse dabar praktika skiriasi, yra susiformavusi ir tam tikra pilkoji zona, kur valstybės narės pačios gali nuspręsti, kaip jos reaguos. Taigi labai ačiū, ačiū už diskusiją, pažadu per vasaros atostogas pagalvoti e, apie visą tai, galbūt man gims kokia nors kūrybiška mintis. Ačiū. Ačiū Angelika Nibler, kolega Engström. Prašom. Говорихме за пари и веднага почна да има. Колега Стоянов, prašom. Ačiū. Mes kalbame apie pinigus ir tada kažkaip ir komisija labai suaktyvėja, nusprendžia pasisakyti. Aš norėčiau pasakyti štai ką. Na, nelabai pritariu dėl tam tikro kriminalizuoto informacijos naudojimo. Juk demokratinė visuomenė labai svarbu keistis laisvai informaciją. Ir jeigu mes informacijos mainus paverstumėm nusikaltimu, tai tikrai e, būtų e, labai jautrus klausimas. Aš pritariu tam, kad reikėtų peržiūrėti ankstesnius mokesčius. Bulgarijoje yra planuojama taikyti tokius mokesčius, uh, tokiems prietaisams, kurie gali kaupti informaciją. Mes turime įstatymų ir dėl intelektinės nusavybės teisių pažeidimo. Kol kas dar nesu girdėjęs, kad būtų kažkokios kompensacijos už pažeistas intelektinės nusavybės teisės. Man atrodo, kad tiesiog yra neteisingai panaudojami pinigai, tai yra neteisinga. Pati sistema yra neteisinga ir ją reikia pakeisti nauja, bent jau mano šalyje. Pranešėja e, susidurėt su tikrai sudėtingu iššūkiu. Niekas net negali įsivaizduoti naujos sistemos, naujos kartos sistemos. Tai bus visiškai nauja visata intelektinės nusavybės teisės rytyje. Iš tikrųjų, pranešėjai teko labai sunki užduotis ir aš jums linkiu visokiojopos sėkmės, e, žengiant į šias neištyrinėtas teritorijas. Ačiū. Evelin. Nechtěl prodlužovat naši debatu, ale téma je na to... Pone pirmininkė. Pirmiausia, nenorėjau dalyvauti diskusijose, bet dabar matau, kad klausimas iš tikrųjų labai įdomus. Lorenzo di Medici, Mikelandželui. Mikelandžel kreiptėsi, sakydamas, kad mes nekalbam apie pinigus, o kalbame apie rezultatą, kai, tas at, e, kai vienas atliko svarbų sakymą. Mikelandželo atvejis galėtų mus apšviesti, parodant, kad šiandien e, žvelgime į kopiją, ne į originalą. Ir šiandien nesu tikras, kas turėtų sumokėti Mikelandželui už Dovido simbolio naudojimą, jeigu būčiau Madona, dainininkė. ko gero apsidžiaugčiau, galėdama gauti mm, lėšų surinktų iš mokesčių. Nes Madona daug energijos įdėjo savo kūrinius. Ir šiandien, regisi, už tai atlygio, atlygį gauname visada. Ir mes dabar kalbame apie duomenų laikmenas įvairias, apie USB laikmenas ir, ir kitokias. Vinilo plokštelės vėl grįžta į mūsų namus. Tai yra savotiška mada. Ir mada tai irgi turi įtakos mūsų taisyklėms. Tad kyla klausimas, ką ir kaip saugoti. Kaip tinkamai saugoti intelektinę nuosavybę. Pritariu laisvai prieigai prie meno. Ta prieiga turi būti kuo laisvesnė. Tačiau be abejo, autoriai turi gauti atlygį už savo darbą. Pritariu tam, kad reikia surenkti klausimą, išklausysime abiejų pusių tuomet. Iš išklausysime ir išgirsime pačias įvairiausias su mūsų tema susijusias savokas, išgirsime patirtį iš įvairių šalių. Ir atskiriuose šalyse mūsų požiūris tos pačius klausimus yra nevienodas. Dėkui. Ačiū. Aš ir pats save įtraukiau į kalbėtojų sąrašą, iš tikrųjų apie tai reikia kalbėti. Dar norėčiau šitą pridurti Panašu, kad dabar ES labai iškraipama vidaus rinka nacionalinių lygmenių. E, tokie mokesčiai yra e, renkami, bet skiriasi jų dydis, už ką jie mokami. Skaitmeniniais verslo kanalais tai yra daroma. Man atrodo, kad mums reikia uh, E, didesnės harmonizacijos. Mes turime taip pat galvoti apie ilgalaikę ateitį, ką reikėtų daryti, kad ateityje nebebūtų iškraipama vidaus rinka. Tokia būtų mano pastaba. Dabar suteikiu žodį pranešėjai, poniai Kasteks, prašom. Merci, monsieur le président, merci, mes chers collègues. Euh, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju taip pat ir kolegoms. Man pasirodė, kad daug lengviau ta tema, kurios ėmiausi, tačiau tokias iliuzijas jūs visi išsklaidėte. Tiesą pasakius, nelabai nustebau. Žinau, kad galėsime pasistumėti į priekį, tačiau kita vertus žinau, kad e, tema be galo kontroversiška ir tikrai bus labai sunku rasti kažkokius kompromisus, rasti konsensusą. Tikrai reikės labai e, daug galvoti ir šviesę galvą galvoti. Pane Nebler sakė, kad kada kalbama apie kopijas, kada kalbama apie naujoviškus kūrinių naudojimo būdus, yra tam tikrų alternatyvų pasirinkimo galimybių. Arba galima leisti, arba, gali, arba, arba uždrausti. Jeigu leidžiame, tai turi būti kažkokia kompensacija numatyta. Tačiau jeigu draudžiama, turi būti numatyta irgi sankcija už to draudimą nesilaikymą. Reikėtų kažkokiu kitokiu dar alternatyvų paieškoti, ko gero, ir reikėtų paieškoti kitokios logikos negu vien sankcijos. Užuot baudus reikėtų, bent jau mano nuomonė, rasti būdų, kaip leisti vartotojui naudoti tas kopijas, kopijuoti, kad jisai galėtų tą daryti. Kristijanas kalbėjo apie XIX amžių, apie e, privačias kopijas, kurios buvo naudojamos, kurios buvo skirtos asmeniniam naudojimui, bet tos kopijos buvo panaudotos 20-ąjame amžiuje. Tokiu būdu jisai panaudojo, e, na, tiesiog e, pasirodė, koks yra jaunas. 20-ame amžiuje kaip tik tais tai buvo pati technologijų vystimosi pradžia. Būtent tada atsirado galimybė greitai ir lengvai įrašyti kopijas. O dabar, kai atsirado skaitmeninis būdas, tai e, atsirado daug geresnis įrašymo ir e, atgaminimo būdas. Ir dabar tai, kas buvo naudojama anksčiau, paseno technologiškai, tačiau pats kopijavimo klausimas liko. Laikmenos gali būti įvairiopos. Kur saugojame e, įrašytą kūrinį, kaip jį laikome ir panašiai. O kopijavimo galimybė iš tiesų yra labai vertingas dalykas. Jeigu telefonas būtų skirtas tik tai skambinimui, tai telefonas nekainuotų 800 eurų. Tai būtų tokie telefonai, kurie kainuotų žymiai, žymiai pigiau. Telefonai turi atitinkamą kainą dėl to, kad telefonuose galima uh, laikyti atitinkamą turinį, kad jais galima kopijuoti, fotografuoti ir kad galima būtų prie to turinio prieiti. Tai yra tam tikra laikmena ir už tą laikmeną reikia mokėti. Ir mokėti tikrai nepigiai. Taigi manyčiau, kad reikėtų pagalvoti apie tą vertę, kurią suteikia muzikos kūryba technologijoms. Technologijos tobulėja, Ir vystantis technologijoms gali, vystosi ir kopijavimo technika. Taigi tikrai nemanau, kad ta tema pasenusi, reikėtų apie tai kalbėti ir diskutuoti. Reikėtų galvoti, kaip naudoti tas e, kopijas skirtas asmeniniam naudojimui, kad būtų galima skatinti Bulgarijos kultūros e, vystima, e, e, vystimasi. E, Tai yra pagirtinas siekis, Prancūzijoje irgi naudojamos privačios kopijos. Privačios kopijos skirtos ne tik prancūzų kultūros sklaidai. Vyksta įvairūs festivaliai. Tuose festivaliuose e, reklamuojama visokiojopa kultūra ir jos apraiškos. Yra privačių kopijų, kurios e, naudojamos festivalių naudotojui. Ir jeigu uždrausime, tai tikrai dešimtys, šimtai ir tūkstančiai festivalių dinks. E, o kartu su tais festivaliais dinks ir darbo vietos, ir pajamos, ir, ir, ir, daug, kas, ir, ir daug dar kitų dalykų. Taip kad tokių dalykų pamiršti tikrai negalima ir neverta. Sutinku su ponu Masalka, kad reikia e, numatyti tam tikrus mokesčius. Būtent tą linkmę ir galvosime, kaip atlyginti atlikėjams, kaip suteikti jiems tą teisingą atlygį, kaip užtikrinti, kad tas atlygis jiems tikrai bus sumokėtas. Kuo mažiau skirtumų įvedant vidaus rinkoje. Tad čia, sakyčiau, reikalingas, būtinai reikalingas harmonizavimas. Darbo tikrai daug. Aš asmeniškai vasarą taip pat turėsiu keletą diskusijų, vyks tam tikri festivaliai, juose dalyvausiu ir pabandysiu savo argumentus paremti. Tiek argumentus išsakomus vienos pusės, tiek kitos. Labai visiems ačiū uždėmesi. Ačiū kolegijai Kasteks. Dabar galime baigti svarstyti šį darbo tvarkės klausimą. Koordinatorių posėdėje dar apie tai ketiname e, pakalbėti, bet panašu, kad dabar mes visi sutarėme, tai gal dar rudenį prie to grįšime. Dabar 28 darbo tvarkės klausimas, tai yra e, pono Maštaukos pranešimas dėl e, produktų saugumo, tai yra vartojimo prekių saugos. Prašom, žodis pranešėjai. Děkuji, pane předsedo. Vy jste se tak zahleděl, že jsem nepochopil, že mám slovo. Děkuji, pane pirmininkė. Na, netrodė, kad dabar jau buvo mano eilė. Labai trumpai. Šis projektas dėl reglamento panaikinimo 2001 dėl prekių saugos ir atitinkamai kitos direktyvos dėl priežiūros ir veiksmų planai yra svarbus dokumentai. Mes norime teisinių taisyklių susijusių vartojimo prekių sauga, su nemaisto prekių sauga ir su sauga tokių prekių, kaip pavyzdžiui plataus vartojimo prekės. Verslas ir vartotojai turėtų žinoti, kad egzistuoja tam tikri standartai, kur yra numatytas reikiamas teisinis pagrindas. 114 straipsnis turėtų būti laikomas to teisinių pagrindų turėtų būti taip pat ir teisiniai instrumentai, tas pats spaugos ligmuo turėtų būti užtikrintas visose valstybėse narėse. Svarbiausia yra apsaugoti vartotojus. Tai reiškia, kad paslaugos ir prekes turi atitikti saugumo taisyklės ir kad jos nekeltų pavojus įprasinėmis sąlygomis naudojant vartotojų sveikatai. E, svarbu yra užtikrinti tinkamą vartotojų apsaugą ir tai jau nuo 75 metų tos taisyklės egzistuoja. Paskui e, vėliau matome, kad yra numatyti bendri principai susijęs su nemaisto prekių sauga ir tos prekės, kurios patenka į rinką, turi būti saugios. Taip yra pasakyta mūsų dokumente. Yra ir kitokių reikalavimų kurie būtų, laik, būtų taikomi tik tokiems daiktams ar prekiams, kurios neapima taisyklės e, taikomos tam tikroms pramonės sritims. Komisija pasiūlė aišku koordinavimą e, su kitais teisiniais tekstais. Taip pat yra numatytos tam tikros pareigos, kurių turi laikytis vartotojai, e, importuotojai ir prekių gamintojai. E, būtina užtikrinti, kad į rinką patektų tik geros kokybės saugus produktai. Kitaip tariant, tai turi būti tos prekes, kurių atveju netaikomos atsargumo tam tikros priemonės ir harmonizavimo priemonės. Gamintojai ir e, kiti verslininkai turi būti gebantis identifikuoti tokias, tokias prekes. Eksportuotojai turi žinoti, kam eksportuoja savo produktus Ir jiem, jie taip pat turi laikytis tam tikrų pareigų susijusių su elektroninėmis sistemomis, turi turėti bendras sistemas, užtikrinančias prekių atsekamumą. Pakeitimus atsispindi kolegų komentarai. Trečias straipsnis. Aš pasiūliau pakeisti apibrėžimą. Ir čia siūlau minėti ne tiek saugų, kiek nesaug, nesaugumo, o ne pačią saugumo savoką, o greičiau nesaugumo savoką. Aš taip pat mm, įtraukiau tokį punktą, kur pasakyta, kad derinama tai turėtų būti su saugumo reikalavimu reglamentų šeštas straipsnis e, dėl pažeidžiamų vartotojų, dėl to, kas yra pažeidžiami vartotojų. Aš norėčiau praleisti e, dėl kilmės e, tą vietą. Tačiau, norėčiau paminėti 13 straipsnį, kurį siūlau išbraukti. 20 straipsnis. Ten irgi yra šis beitas pridėta, nes trūko kai kurių dalykų susijusių su atsargumo principu, kurį aš jau įtraukti. Visi pakeitimai yra gauti. Kiti kolegos gali teikti savo pakeitimus iki rūpiučio 29 dienos iki vidurdienio. Ir manau, ponė pirmininkė, kad jūs taip pat šį faktą dar papildomai pabrėšit. Dėkoju. Labai ačiū. Ar kas nors norėtų pasisakyti? Panašu, kad ne. Taigi pakeitimus galite teikti iki rūpjūčio 29 dienos. Panašu, kad daugelie vietų yra siūlomi deleguoti aktai ir reikėtų pagalvoti apie deleguotų aktų aprepti. Komisija negali visiškai uždrausti komitologijos, turi būti uh, užtikrinta tam tikra parlamento kontrolė. Kolegė, ačiū, aš norėčiau pritarti tam, ką Jūs pasakėte. Transporto komitete mes neseniai svarstėme dosje dėl smulkių incidentų aviacijoje. Ir ten irgi daug kas siekiama reglamentuoti deleguotais aktais. Panašu, kad komisija labai įniko naudotis deleguotais aktais. Mes negalime tiesiog tylėti. Tai negalima taip elgtis. Netaip turėtų elgtis teisės aktų kuriejas. Pirmininkas, aš tam irgi visiškai pritariu. V případech jsem velmi obezřetný, co se týká. Ponas Maštalka. Aš visada labai jautriai žiūriu į deleguotųjų aktų klausimą. Ir čia e, iš tikrųjų reikės prie to klausimo dirbėti ateičiai. Mūsų komitete e, yra tam tikra tradicija, tai yra griežtai elgtis su deleguotais aktais. Kaip sakiau, pakeitimus galite teikti iki rūpiučio 29 dienos. Kągi, tai galime tuo ar baigti viešąjį posėdį. Dabar skelbiu trumpą vienos minutės per traukėlę, tam, kad būtų išjungta interneto transliacija. Toliau posėdis bus uždaras. Thank you.